Ecco, direi che possiamo incominciare, eh, anche se. Sveiki, siūlau pradėti. Nors ir neturime kvorumo, bet nebalsuosime iki ketvirtos valandos. Taigi, gal susirinks jisai. Dar noriu pasakyti, kad mūsų posėdis yra transliuojamas yra šiek tiek problemų dėl vertimo į anglų kalbą, ne visi salė esantis girdi vertimą. Ar dabar viskas gerai? Taip atrodo, kad viskas veikia. sekretoriato žmonės labai gabus viską sutvarkė. Darbo tvarkims buvo išdalinta e, lakryčio 14 dieną, šiandien po pietų balsuosime dėl nuomonės, kurią parengė mūsų vicepirmininkė Lio Grip dėl bankų, tai yra kredito įstaigų Mm, pertvarkymo mechanizmo taisyklių. Rytojo KON komitetas balsuos dėl Ferreiros pranešimo šiuo klausimu, taigi labai svarbu, kad mes šią popietę patvirtintume savo nuomonę. Prieš e, perėdami prie kitų klausimų turėtume pasikeisti nuomonėmis dėl ponios Liogrip parengtos nuomonės, dėl pakeitimų ir jeigu liks e, dar laiko, kalbėsime apie pono Meser Šmit pranešimą, bet vargu ar mums pavyks tą padaryti iki 16 valandos. Jeigu nespėsime, tai po balsavimo pakalbėsime apie pono Messerschmidt klausimą. Abu pranešimai turi mūsų būti patvirtinti į balsavimų iki rytoj ryto. Taip pat mano nuomonė turėtų būti patvirtinta dėl 202 taisyklės penktosios dalies interpretavimo. E, Tai taip pat turėtų būti patvirtinta iki rytoj ryto. Ir aštuntas punktas Hefner pranešimo pagal 176 darbo tvarkos taisyklę. Mes kalbėsime e, šiuo klausimu, apie šį klausimą šiandien, jeigu liks laiko. Šiandieną po šešių turėjo prasidėti koordinatorių posėdis bet siūlyčiau 9 ryto rytoj e, surenkti šį posėdį, nes dviejų didžiausių frakcijų koordinatoriai negali e, dalyvauti šiandien posėdyje. Ponas Gualtieri ir ponas Varkovskis, jie e, rytoj tik tai galės atvykti. Taigi siūlyčiau nuo 9 iki 9.45 surenkti rytoj koordinatorių posėdį, o ne šį pavakarį. Tiek mano pranešimų. Manau, kad galėsime dėl pono Traškovskio balsuoti pranešimo rytoj. E, tiek pranešimų pirmininko po balsavimo šiandien po pietų mes turėtume turėti laiko, kadangi nevyks koordinatorių posėdis, tai galėtume pašnekėti dėl, apie Rangel pranešimo dėl Lisabono starties nuostatų dėl Europos parlamento įgyvendinimo. Man atrodo, kad viskas, ką norėjau pasakyti, nebeturiu daugiau jokių pastabų, taigi siūlyčiau e, dirbti toliau. E, tikiuosi, kad rytoj dalyvių bus daugiau, bet tikriausiai net ir kai reikės balsuoti, ateis į salę daugiau kolegų, tačiau rytoj vyks neįlinis posėdis, seminaras, e, bažnyčių atstovai dalyvaus, asociacijų įvairių religinių organizacijų, filosofinių, pasaulietinių organizacijų atstovai dalyvaus pas mus. Bus e, kalbama apie Europos demokratijos tvirti, e, stiprinimą ir piliečių dalyvavimo didinimą. pranešėjai, kurie rengė pranešimus šiais klausimais. Taip pat dalyvaus profesorius Vaileris, e, Europos universiteto instituto vadovas, e, gerai žinomas akademikas dalyvaus, taip pat profesorius Devreze, kuris dirba Amsterdamo universitete. E, tai bus tema Lisabono starties 17 straipsnis, dialogo uh, įgyvendinimas e, Surjan vicepirmininkas vaidina labai svarbu vaidmenį šioje srityje ir jis pakreipsis į mus, prašys mūsų bendradarbiavimo šiuo klausimu, nes mes esame konstitucinių reikalų komitetas. Prašyčiau, kiek galima daugiau kolegų dalyvauti šiame seminare. Dar vienas pastebėjimas. Sto e, vadovas neseniai man perdavė tyrimą, kurį atliko TOA komitetas dėl elektroninių sistemų saugumo e, kurios naudojamos e, demokratinėse procedūrose. Šis tyrimas yra išspausintas anglų kalba ir aš visiems jums elektroniniu paštu išsiuntinėsiu elektro, e, kopijas. Dar vienas pastebėjimas. Pagal darbo tvarkės antrąjį punktą E, reikia paminėti e, tarnybų parengtą dokumentą dėl dabartinės padėties susijusios su sutarčių dėl e, ekonominės valdysinos ratifikavimo. Trečias pastebėjimas. Jūs turite protokolus posėdžių, kurie vyko rugsėjo 4, 16, 17 ir spalio 14. Jeigu niekas neišsakysite pastabų dėl šių protokolų, tai laikysime, kad jie bus patvirtinti, kai pasibaigs šis posėdis. O dabar pereikime prie ponios Liogrip nuomonės dėl bendrų taisyklių, pertvarkant e, kredito įstaigas ir investicinius fondus pagal bendrą pertvarkymo mechanizmą ir bendrą pertvarkymo fondą. Šis klausimas yra nepaprastai svarbus. Išklausysime ponios Liogrip. Ji e, pasisakys dėl 29 e, pakeitimų. Dėl įvairių e, pakeitimų 29 pateikė ponas Šulc ir ponas Daf, taip pat nemažai pateikė jų ponė Liogrip. Prašom. Gerbiamas pirmininkė, dėkoju. Sveiki, kolegos. Šiandieną sus susitinkame paskutinį kartą, kai kal... paskutinį kartą kalbame šiame posėdėje apie e, šiuos svarbius eurozonos e, darinius ir jūs, ką tik tai pirmininkė sakėte, kokia bus svarbi ateityje e, Europos bankų sąjungoje. Ir tai yra vienas iš lab, svarbiausių etapų eurozonoje, kuriant ekonominę ir pinigų sąjungoje. Ir mes taip pat dirbame antrame ramstėje, tai yra bendro e, pertvarkymo mechanizmo kūrimas ir e, bendro pertvarkymo fondo įkūrimas. Europos komisija tarybai ir parlamentui pateikė pasiūlymą dėl e, reglamento, kuriuo numatyta įkurti šį pertvarkymo mechanizmą bendrąjį mūsų komiteto buvo paprašyta parengti nuomonę, nes ekonominių ir pinigų reikalų komitetas yra pagrindinis komitetas, kuris rengia pranešimą šiuo klausimu. Ir mes e, per tam tikrą laiką, e, beje, net tiek daug jau to laiko buvo, mes turėjome e, parengti savo nuomonę ir pateikti ją ekonomikos ir pinigų komitetui. Aš turėjau progos jums pristatyti pagrindinės gairės mano nuomonės. Ir taip pat buvo pateikta apie šimtą pakeitimų ir greitai aš dabar noriu apžvelgti tuos e, pakeitimus. Norėčiau padėkoti kuo nuoširdžiausiai pirmiausiai ponams E, Dafui ir Šolcui, kurie labai daug dėmesio skiria šiam klausimui ir kurie e, įnešė labai svarų indėlį. 75 pakeitimai iš viso yra 47 susijęs su mano nuomonės projektu ir maždaug 20, tiksliau aš apie 47 pateikiau, o kolegos dar apie 20. Kaip sakiau, laiko turėjome gana nedaug. Ir aš e, nemaniau, kad būtų verta rengti šešėlinių pranešėjų susitikimą, tokį įprasto formato susitikimą, nes, kaip sakiau, laiko turėjome nedaug. Ir pasižiūrėjau į pakeitimus, daug jų buvo labai panašus, buvo siekiama sutvirtinti, praturtinti tekstą, pasiūlymą, mano pačios e, nuomonės projektą. Taip pat buvo pakeitimų, kurie buvo pateikti, kurie e, labai aiškiai yra nesusijęs su mūsų komiteto uh, Um, kompetencija, dėl to negalėjau juos atsižvelgti į komprom, rengdama kompromisus. Um, mes turime prisiminti, kad ekonominių ir pinigų reikalų komitetas yra svarbiausias, mes rengėme tik tai nuomonę Ir mes turime labai glaustai e, kalbėti, pirmiausia, žiūrėdami į savo kompetenciją, prerogatyvas mes turime galvoti apie savo kompetenciją, nes labai ją saugoma, kai bendraujame su kitais komitetais, prašome, kad mūsų kompetencijos ribų kiti komitetai nepažeistų, taigi tokiu pat būdu mes turime ir patys labai atidžiai žiūrėti, kokios yra mūsų e, prerogatyvos. Ir aš, e, kaip sakiau, mes e, siekėme paaiškinti tam tikrus dalykus ekonomikos e, komitetui dėl e, tam tikrus dalykus dėl jo kompetencijos. Ir e, pakeitimai beveik visi yra susijęs su būsimo bendro pertvarkos mechanizmo kompetencijomis ir veiklos sritimi. Tas būsimas mechanizmas E, turės e, pertvarkymo e, tarybą, kurioje dalyvaus valstybės narės, dalyvaujančių š... institucijas nacionalinės dalyvaujančių valstybės narių ir Europos komisija. Tai yra įdomus dalykas. tekste pasiūlytame vienoje dalyje, reglamento pasiūlyme, trečiojoje dalyje apie tai kalbama, kur kalbama apie institucinę sandarą. Ir e, trečios dalies pirmoje ketvirtosiose e, pastraipos arba dalyse. Ir pirmiausiai aš žiūrėjau į šią dalį komisijos pasiūlyme. Pritariu pakeitimams kurie e, pasisako už stipresnę parlamentinę kontrolę, e, prižiūrint, kaip e, ta taryba pertvarkymo veiks. Europos parlamentas turėtų tarti savo žodį, tvirtinant vykdomąjį direktorių ir vykdomojo direktoriaus pavaduotoją šioje valdyboje. Ir apie tai kalbama mano pakeitimuose 4, 34, 69, 70, 73 pono uh, e, DAF ir taip pat e, uh, 84 pono Šolco pranešime. Tai yra susiję su skirimu į tas dvi pareigybės. Uh, ir jais siekiame užtikrinti desnį skaidrumą uh, E, ir didesnė atsakomybė šio naujo darnio Europos parlamento atžvilgiu. Taip pat mes e, norime, kad būtų metinė darbo programa būtų perduota dalyvaujančių valstybių narių nacionaliniams parlamentams. Ir taip pat e, e, turi būti numatyta galimybė tarti savo nuomonę E, ir apie tai kalbame 15, 20, 67, 71 pono DAF e, pateiktuose pakeitimuose. Apie nacionalinių parlamentų didesnį vaidmenį. Tai yra tokios dvi pagrindinės ašys - parlamentinės kontrolės sustiprinimas ir Europos parlamento dalyvavimas tvirtinant mano minėtas dvi kandidatūras. Jeigu grįšime prie to, ką aš sakiau e, savo trumpo pasisakymo pradžioje, e, yra pateikta nemažai e, pakeitimų, kuriuos pateikė kolega Šultas ir aš nelinkusi jiems pritarti. Jie yra susiję su su klausimais, kurie nebūtinai yra susijęs su mūsų komiteto kompetencija. Mes turime e, perteikti tikslų signalą ekonomikos komitetui. Ir dėl to aš nenorėjau pritarti pakeitimams, kurie nėra susiję tiesiogiai su būsimo pertvarkymo mechanizmo valdymu nes tie pakeitimai nesusiję su mechanizmo valdymu. Kartais jie buvo pernelyg e, bendro pobūdžio, pasikartojančio pobūdžio ir savo nuomonės pabaigoje, jeigu bus jį patvirtinta, e, sakome, kad mūsų komitetas pritarė e, teisiniam pagrindui, kurį pasiūlė Europos komisija Tai yra 114 e, ES veikimo straipsnis, tai yra teisinis pagrindas, kuris numano patvirtinti priemonės, kurios skirtos valstybių narių nuostatoms suartinti e, ir skirtos vidaus rinkai sukurti ir veikti. Aš e, tai siūlau nuomonės projekte ir uh, mes e, taip pat e, siūlome e, pertvarkymo mechanizmą ir pertvarkymo fondą įtraukti į sąjungos institucinę struktūrą. Tuo ir baigsiu, man labai įdomu išgirsti jūsų pastabas, jūsų pastebėjimus, kad galėtume išsiaiškinti visas aplinkybės ir paskui galėtume vėliau balsuoti. chiesto di parlare l'onorevole Duff. Kas norėtų pasisakyti? Ponas Duff, prašau. Is... Uh, Labadiena, ponė pirmininkė. Norėčiau padėkoti Konstans Legrip už pranešimo projekto pristatymą. Dėl pagrindinio teisinio pagrindo klausimo Mes žinome, kad čia esama prieštaringumo. Manau, kad būtų protinga, jei parlamentas laikytųsi komisijos pasiūlymų laikyti 114 straipsnį kaip pagrįsta ir tinkama teisinė pagrinda, kuriant bendrąjį pertvarkymo mechanizmą. Žinoma, teismas taip pat išdėstis savo nuomonę ir mes teismo nuomonės laukiame. Ne tik Teisingumo teismo, bet ir Vokietijos konstitucinio teismo nuomonės. dėl šio klausimo. Dėl tvarkos ir procedūrų ir jų poveikio mūsų institucijai ir nacionaliniams parlamentams. Aš manau, kad reikėtų atskirti, labai aiškiai atskirti nacionalinių parlamentų ir Europos parlamento funkcijas. Žinoma, nacionaliniai parlamentai yra atsakingi už nacionalinės pertvarkymo institucijas ir jų valdymą nacionalinius parlamentus būtina informuoti apie bendrą pertvarkymo mechanizmą. Tačiau nacionalinius parlamentus reikėtų atskirti nuo kitų ES institucijų, nes nacionaliniai parlamentai nėra ES teisės aktų kūrimo institucijos. Taigi aš siūlyčiau padaryti tokį atskirimą ir siūlau 67 su tuo susijusi pakeitimą. Toliau dėl paskirimo procedūrų. Čia yra įvairių nuomonių. Aš mačiau, kad balsavimo sąraše 71 ir 72 pakeitimai yra laikomi identiškais, tačiau jie nėra identiški. Mes čia kalbame su kolega Šolts apie parlamento pritarimą, o pranešėja apie parlamento patvirtinimą. Aš manau, kad pranešėja yra teisi ir mes turėtume laikytis 109 tos taisyklės formuluotės. Kalbu apie parlamento darbo tvarkos taisyklės, kuriuose yra kalbama apie pertvarkymo valdybos apie ACB valdyb, valdymo valdybos paskirimo procedūras. Mums yra labai svarbu nustatyti ir šių atsakingų asmenų atleidimo iš darbo tvarką. Toliau 53 straipsnis, antroji dalis. Čia yra kalbama apie tai, kad e, niekas neturėtų įtakoti vykdomojo direktoriaus. 46, 43 straipsnėje yra sakoma, kad vykdomasis direktorius neturėtų gauti nuorodų, nurodymų iš nieko kito. Tai reiškia, kad niekas neturėtų siekti įtakoti vykdomojo direktoriaus. Vykdomasis direktorius gali kreiptis patarimo į įvairius kompetitingus šaltinius. Taigi būtų kur kas prasmingiau išbraukti 53 straipsnio antrąją dalį. Ir pabaigoje, kalbu apie 75 pakeitimą, aš norėčiau, kad būtų įdėta pastraipa, kurioje, kurioje būtų reikalaujama peržiūrėti SRM Aš manau, kad mes patys apsikvailinti bandome galvodami, kad nacionalinis e, pertvarkymo, nacionalinės pertvarkymo tarnybos ar e, nacionalinės vyriausybės turėtų tęsti, e, tiksliau turėtų toliau galės užblokuoti bendro pertvarkymo mechanizmo sprendimus dėl kredito įstaigų uždarimo ir restruktūrizavimo. E, Europos priežios mechanizmas veikia ir jį reikės naudoti kaip galima veiksmingiau tam, kad būtų galima sukurti bendrą e, sąjungos paskolų priemonę, E, sprendžiant bankų krizės. Ir nemanau, kad reikėtų dar kažką kurti ar e, galvoti plačiau negu Europos priežios mechanizmas. Aš nežinau, ar tai bus visi jau ir atsakymai, bet kadangi numatytas peržios procesas reglamente, tai reikia apie tai kalbėti ir sakyti, kad mes norime, kad peržiūrė būtent e, būtų pakreipta tą linkme. Dėkoju. Dabar ponas Brons. Oh, <coughs> uh, Aš norėčiau pirmiausiai kreiptis į e, žmonės Junktinė karalystė, kurių gyvenimas toks neįdomus, kad jie seka mūsų darbą šiandien. Nesikreipiu į kolegas, nes bijau, kad žiūrovų per internetą sekančių mūsų posėdį yra daugiau negu kad parlamentarų salė. Taigi, kai kas mano šalyje gali kelti klausimą, kodėl aš dalyvauju tokiuose diskusijose ar ketinu balsuoti, nes tai yra susiję tik tai su eurozonos valstybėmis ir kitomis dalyvaujančiomis šalimis, o Junktinė karalystė nepriklauso eurozonai ir vargu ar dalyvaus šiame mechanizme. Tačiau tai nereiškia, kad būsima jungtinė jungtinės karalystės vyriausybė negalvo, negalvoja, kad galbūt jungtinė karalystė įstotų į eurozoną ar taptų dalyvaujančią e, valstybę. E, dabar kalbame apie daugias luoksnę valdyseną ir uh, neapsiribojama tik dalyvaujančiomis šalimis, tai yra susiję ir su parlamentinė priežiūra. E, dėl nacionalinių parlamentų vaidmens apsaugos, e, tai nesusiję tik su Junktinės karalystės parlamentu, aš ketinu nacionalinių parlamentų vaidmenį ginti ne tik tai Junktinės karalystės Nors aš nesu labai didelis euro optimistas, bet manau, kad nacionaliniai parlamentai turėtų turėti didesnį vaidmenį Europos Sąjungoje ir reikia balsuoti už tokius pakeitimus, kur jie stiprins nacionalinių parlamentų vaidmenį, o ne mažins. Aš taip pat nelabai entuziastingai kalbu apie tarybą, bet jie atstovauja valstybės noris. Taip pat nesu labai optimistiškai nusteikęs dėl Europos parlamento galių valstybių narių atžvilgių, bet aš pasakau už tai, kad e, įvairios struktūros, įskaitant e, bendrą pertvarkymo valdybą, turėtų būti prižiūrima. Dėl to balsuosiu už pakeitimus, kurie sustiprina tokias priežiūros galės ir lengvina priežiūrą. E, Ir aš galvoju, galbūt reikėtų dar pateikti atitinkamų pakinimų, bet aš balsuosiu prieš visą rezoliuciją, nes vertinu ne tik mūsų savo šalies, bet ir kitų šalių nacionalinę nepriklausomybę. <clears throat> Dėkoju. Nematau, kad dar kas nors norėtų kalbėti. Ne, vis dėlto kalbės ponas Moreira. Ačiū, ponė pirmininkė. Manau, kad šis pranešimas svarbus, kadangi tai yra viena esmingiausių iniciatyvų iš komisijos pusės siekiant įveikti sunkumus, kurie kilo dėl krizės. Vieningas, bent, bent vieninga Europos rinka ir bankams jos taip pat reikia. Ir bankų sąjungai reikia tos bendros, to bendro e, pertvarkymo mechanizmo. Dėl to manau, kad ši iniciatyva yra labai svarbi. Mūsų nuomonė apie, kalbant apie tuos e, konstitucinius šios iniciatyvos aspektus, galėtų būti labai svarbus indėlis iš e, rengiančių reglamentą. Ta prasme, kad jis galėtų geriau išaiškinti šio mechanizmo konstitucinį statusą. Pradedant nuo teisinio pagrindo, galiu pasakyti, jog nesu visai tikras, ar jis yra pakankamas ir tinkamas, kadangi 114 e, sutarties straipsnis yra susijęs su nacionaliniais, e, nacionalinė teisėja kūra susijusia su vidaus rinkos kūrimu ir veikimu. Ir man kyla klausimas, ar kuriant naują e, tokią ES matmens instituciją, Ar mes tikrai galėsime tinkamai pasinaudoti tokiu teisiniu pagrindu, ar jisai nebus mums, ar jisai bus mums pakankamas, na bet reikia pabandyti. Nes daugiau nieko kito mes neturim, neturime kitos galimybės. Šio straipsnio interpretacija yra tikrai labai plati. Bet reikia palaukti teismo nuomonės šiuo klausimu. Nesu tikras ar Teisingumo teismas šį teisinį pagrindą įvertins kaip tinkamą ir pakankamą. Galbūt teks. E, tai bus tas atvejs, kai bus būtina peržiūrėti sutartį. Ir ne tik tai įvertinant e, aspektus susijusius su ekonominė valdysena ar um, E, finansinių paslaugų reguliavimo ES lygmenių, bet ir einant toliau ir e, priimant atitinkamus sprendimus. Kalbant apie Europos parlamento ir nacionalinių parlamentų vaidmenį, aš visiškai sutinku su tuo, ką pasakė ponas Daf apie būtinybę aiškiai skirti mūsų parlamento ir nacionalinių parlamentų vaidmenį jeigu mes kūrėme naują ES instituciją, tuomet reikia, tai, tai turi būti e, atskaitinga Europos parlamentui, o ne nacionaliniams parlamentams institucija. ES institucijos net, neturėtų būti atskaitingos nacionaliniams parlamentams, kurie atlieka savo vaidmenį pagal sutartis ir pagal Lisabonos sutartį. Jie turi teisę gauti informaciją, teikti pasiūlymus, tačiau tai yra e, visai kas kita, negu e, tai, apie ką mes čia kalbame, tai yra atskaitomybė e, tokios institucijos prieš parlamentinę instituciją. Aš manau, kad ta atskaitomybė negali būti taikoma nacionalinių parlamento atšilgių. Taigi reikia daryti skirtumą tarp nacionalinių parlamentų ir Europos parlamento teisių. Dėl skirimo bendro pertvarkymo mechanizmo narių skirimo ir atšaukimo, aš taip pat manau, jog e, mūsų parlamento vaidmuo turėtų būti lygiai toks pat, vienodas, kalbant apie jų skirimą ir atšaukimą. mes norime e, nesuteikti galių vien tik tai tarybai, e, priim, priimant bendrą e, e, sprendimą, skiriant tokius narius. reikšti sutikimą, pritarimą tokių narių e, skirimui. Ir paskutinė e, pastaba. Tai yra tikrai labai svarbus pranešimas ir e, Mes iš esmės pritarėme jos pranešimui. Mes jį remiame. Dėkui. Prašau. Nuomonės referentė galbūt irgi norit dar pasisakyti, suteikčiau jums žodį, jeigu jūs norėtumėte sureaguoti į tai, ką kolegos pasakė. Brievement. Labai trumpai pirmiausiai noriu padėkoti trims kolegoms, kurie išreiškė savo nuomonę. Norėčiau padėkoti už pritarimą šiam mano renktam nuomonės projektui ir pasakysiu, jog e, sutinku su jūsų nu, jų nuomonė, ypač su tuo, ką sakė ponas Moreira ir ponas Daf, konkrečiai, kad dar mūsų laukia labai daug darbo E, kuriant bankų sąjungą ir šiandieną, jeigu pritarsime šiai e, nuomoniai, tai e, tarsi vieną plytą įmūrysime į tą didžiulį pastatą, kurį mes statome. Darbas, galima sakyti, tik prasidėjo. Bene, la diskusione chiusa. Gerai. Manau, diskusija šią temą baigės. Ne, kolega Daftar nori pasakyti. Atsiprašau, kad dar kartą grįžtu prie šio klausimo. Dėl teisinio pagrindo visam pasiūlymui. Kaip suprantu, Vokietijos vyriausybė taip pat prašo naudoti 325 straipsnį ir pakeisti 5, 114 straipsnis ir 152 straipsnių. Jeigu mes dabar dirbsime su šiuo reglamentu, kurį laiką, tai reikia suprasti, kaip sakė ponas Marira, kad tai yra tik tai pirmas žingsnis. kuriant federalinį pertvarkymo mechanizmą. Kažkada, aišku, būtų geriau greičiau, negu kad vėliau reikės įdėkti pokyčius tam, kad ši pozicija būtų teisiškai deramai įforminta. Bendro pertvarkymo mechanizmo įkūrimas yra labai rimtas e, valstybių suvereniteto elementų perdavimas Europos Sąjungai. Ir tą visą dalyką patalpinti e, Lisabonos sutarties gana suvaržytoje aplinkoje nėra labai tikslinga. Tai yra laikina priemonė, bet e, reikia ieškoti tvaraus pagrindo tokiam svarbiam e, fiskalinės integracijos gilinimui. Pirmininkas. Ar dar kas nors nori pasisakyti, ponė Legrip, ne? Gerai. Bet dar palaukime keletą minučių kadangi numatyta 16 val. balsuoti, tikimės, kad galbūt į salę ateis daugiau kolegų, taigi penkiom minutėm nutraukiu posėdį. yra puikiai Chairman, I... Pirmininkė, norėčiau, kad e, stumėtumėmės į priekį. In effetti possiamo cominciare, come chiede il collega Daff, a votare. Gerai. Ponas Taf paprašė toliau tęsti, tai pradėkime balsuoti. Taigi balsuojame dėl vienodų taisyklių, dėl kredito institucijų ir tam tikrų vertybinių popierių institucijų pertvarkymo vienodų, e, e, kiek tai susijęs su bendru pertvarkymo mechanizmu yra tarybos ir parlamento e, reglamentas. Balsuokime dėl 8, 58 pakeitimo pono Šolco pateikto, kas už, prašau pakelt rankas, kas prieš, atmesta. Atsiprašau, ką kolega sako? Man viskas buvo aišku, sako pirmininkas. 58 pakeitimas. Balsavome dėl jo. Ar norite dėl jo kažką pasakyti, ar dėl kito, kuris toliau seks? Ah, taip, dabar suprantu, jūs susilaikėte. Taigi patvirtinta su vienu susilaikiusiu balsu. 59. Kas už? Prieš? Niekas nesusilaikė. Ne, vis dėlto vėl vienas asmo susilaikė. 60. Kas už? Prieš? Susilaiko vienas susilaikęs kolega. 61. Pono Šolco pakeitimas, kas už, prieš, susilaiko, vienas susilaikimas. 62. Taip pat pono Šolco pakeitimas, kas už, prieš, susilaiko. Prašau, kolega. Pone pirmininkė, norėčiau paprašyti. Jūs niekad nesakote, ar patvirtinta, ar atmesta, gal galėtumėte vis dėlto pasakyti, kad mes žinotume tiksliai. Pirmininkas, ačiū, gerai, kad priminėte, kad tai taip pat yra mano funkcija, nors yra akivaizdu, bet man reikia oficialiai paskelbti rezultatą. Taigi visi pono Šolco iki šiol su kuriais, už kuriuos balsavome. Pakeitimai buvo atmesti, išskyrus, ne, ne, visi buvo atmesti, man taip sako. Taigi, iki šiol buvo atmesti visi pono Šolco pakeitimai, dėl kurių balsavome. Dabar 63 pakeitimas, kas už, prieš. Susilaiko Atmesta. 64. Kas už? Prieš. Susilaiko. Atmesta. 9, 10, 11 ir 12 pakeitimai yra tik tai e, praktiškai vien, tik tai tam tikros korekcijos, dėl kurių nereikia balsuoti, todėl balsuojame dėl 13 už prieš, susilaiko, primta. Keturioliktas pakeitimas. Kas už? Prieš. Susilaiko. Priimta. Dabar 15 pranešėjas pakeitimas, kas už, prieš, susilaiko, priimta. 65 kas už, prieš, susilaiko, priimta. 16 pakeitimas, taip pat pranešėjos pateiktas pakeitimas, kas už, prieš. Man atrodo, reikia kartoti šitą balsavimą, ne visiškai iškus rezultatas. Taigi 16 pakeitimas, kas už. Contrari. Prieš. susilaiko priimta. 66 pakeitimas. Kas už? Prieš. Susilaiko priimta. Siamo all'emendamento 17 e 18. Che... 17 pakeitimas ir 18 kartu.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 Buvo prašyta balsuoti atskirai, tačiau abi dvi dalys yra e, atkrenta ir dėl to pereikime prie 19, kas už, prieš, susilaiko, priimta. 20. Taip pat nereikia balsuoti, tai yra teksto korekcija. 21. Pakeitimas papildo 25, taigi galima balsuoti dėl abiejų, kas už, prieš, susilaiko, patvirtinta. Ar kažko klausėte, klausė pirmininkas? Ar abu du buvo priimti ir 21 ir 25 yra klausima iš salės? Pirmininkas taip, balsavome dėl 21 ir 25 kartų, taigi patvirtinti abu. 22. Kas už? Prieš. Susilaiko. Priimta. 23 ir 24 yra teksto pataisimai, nereikia balsuoti. 25. Dėl jo jau Balsavome kartu su 21, taigi patvirtintas, tai dabar 26. Kas už, prieš, susilaikė. 27. Irgi tik tai nedidelis tai tekstinto pataisimas, nereikia balsuoti. 28 pakeitimas, kas už, prieš, susilaiko, priimta. 29 Balsuojame iš esmės kartu ir dėl 303-307, kas už, prieš, susilaiko, priimta. 29, taip pat ir 33 ir 37 yra kartu patvirtinti. Trisdešimtas ir trisdešimt pirmas, trisdešimt antras yra teksto pataisimai, nereikia balsuoti. 33. Dėl jo jau balsavome. Kai balsavome dėl 29, taigi dabar 34. Kas už? Prieš. Susilaiko. Priimta. 35. Vėl nereikia balsuoti, tai yra tik teksto korekcija. 36. Kas už? Ar turime balsuoti dėl 36? Taip. Kas už 36, kas prieš? Susilaiko priimta. 37, dėl jo jau balsavome, kartu su 29 ir 33, taigi patvirtintas. Dabar 68. Jis atkrenta, kadangi 37 buvo patvirtintas. 38, dėl jo taip pat nebalsuojame, nes teksto pataisimas, dabar 69. Kas už? Prašau pakelti rankas. Kas prieš? susilaiko, priimta. Septyniasdešimt pirmas. Kas už? Prieš. Susilaiko patvirtinta. Septyniasdešimtas atkrenta, nes buvo patvirtinta septyniasdešimt pirmas. ir 702. 71, 72 abu du identiški, abu du patvirtinti, 70 atkrenta. Atsiprašau, norėjau paaiškinti, kad jie nėra identiški, bet kadangi mes patvirtinome 71 yra akivaizdu, kad 72 ir 70 ir 39 atkrito. la ringrazio quindi eh, chi era indicata come identico 72 lei Ai, Čia parašyta, kad jie yra identiški, jūs sakote, kad jie neidentiški, taigi atkrenta, sutinku su jumis ir dabar balsuojame dėl 41. Kas už? Priimta. 73. Nelabai suprantu, kas čia parašyta, sako pirmininkas, reikia paklausti sekretoriato. 73 atkrenta, ar ne? Man per me sono proprio uguali, eh? 73 42. No, no, c'est eh. là. Il faut voter le, faut voter le 7. Sì, lo so. Uh, eh, eh, Scusiamo, c'est la même chose. Se non mu... Reikia balsuoti dėl šito pakeitimo. 71 ir 42, man atrodo, yra identiški, dėl to man atrodo, kad jis 42 turėtų atkristi. Gerai, 73 ir 42, man atrodo, yra identiški, sako pirmininkas. Stanca? Ne. Per non perdere tempo con la votazione dell'emendamento. Na, nepraraskime daugiau laiko, balsuokime dėl 73, kurį pateikė ponas Duff. Pone pirmininkė. Allora, c'è problem. Aš noriu atsimti 73 pakeitimą. Gerai, reiškia buvo atsimtas 73, balsuojame tik dėl 42. Kas už 42? Kas prieš? Susilaiko. Priimta. 74. Pono Daf. Kas už? Prieš. Susilaiko. Priimtas. 43. Kas už? Prieš. Susilaiko. Priimta. 44. Kas už? Prieš susilaiko priimta. 75 kas už. Prieš. Susilaiko. Atmesta. 45-46 sono correttivi 45, 46, daugiau nereikia balsuoti. 47 kas už. Prieš. Susilaiko. Atmesta. Pirmoji konstatuojamoji dalis. Atsiprašau, taip. Pirmasis pakeitimas, kas už, prieš, susilaiko, priimta. Antrasis, kas už, prieš, susilaiko, priimta. Trečias, kas už, prieš, susilaiko, priimta. Ketvirtas, kas už, prieš, susilaiko, priimta. Penktas, kas už, prieš, susilaiko, priimta. Šeštas, kas už, prieš, susilaiko, priimta. Septintas, kas už, prieš, susilaiko, priimta. Aštuntas buvo atsimtas. 48 pakeitimas kas už. Prieš. Susilaiko priimta. 49 kas už. Prieš. Susilaiko priimtas. 50 kas už. Prieš. Susilaiko priimta. 51 kas už. Prieš. Susilaiko priimta. 52. Kas už? Prieš. Atsiprašau, sako pirmininkas. Elemento 52 che riguarda il considerando 29. Favorevoli. Taigi 52 dėl 29 konstituojamos dalies. Kas už, prieš, susilaiko, atmesta. Penkiasdešimt trečias. Kas už, prieš, susilaiko, atmesta Atmesta. 54. Pono Šolco pakeitimas kas už, prieš, susilaiko, atmesta. 55. Pono Šolco pakeitimas kas už, prieš, susilaiko, atmesta. 56. Ponios Legrip pakeitimas kas už, prieš, susilaiko, priimtas. 57, taip pat ponios Legry pakeitimas, kas už, prieš, susilaiko, priimta. Galutinis balsavimas dėl šios nuomonės, kas už. Prieš susilaiko Priimta. 15 už, vienas prieš, niekas nesusilaikė. Sveikiname ponę Legrip. Baigiame balsuoti, galime perėti prie kito darbo tvarkės klausimo. Tačiau pono Messerschmitt nėra. Aš norėčiau paprašyti, gal ponas Rangel galėtų pristatyti savo pranešimą. Kalbėsime apie Lisabono sutarties įgyvendinimą, apie nuostatas dėl Europos parlamento. Galėtume dabar svarstyti šį šį e, nuosavos iniciatyvos pranešimą. Turėjome jį svarstyti rytoj, tačiau šio posėdžio pradžioje aš sakiau, kad jį perkelsime į šios dienos susitikimą. Ir kadangi ponas Randžel dalyvauja posėdėje, jis galėtų pristatyti savo pranešimą. Taip pat noriu pasakyti, kad sausio 10 dieną vyks klausimai e, dėl šio klausimo. Pone Randžel, prašom. Uh, Sr. Presidente, muito obrigado. Uh, eu. Uh... Ačiū, ponė pirmininkė. Aš kalbėsiu portugalų kalba ir kalbu anksčiau. Jeigu man reikėtų angliškai pranešimą padaryti, reikėtų šiek tiek daugiau laiko jam pasiruošti. Taigi norėčiau pasinaudoti šią galimybę ir pristatyti savo rengimą dokumentą portugalų kalba. Žinoma, e, tai galėtų užtrukti visą pusvalandį, lygnant su tuo, kas jau yra parengta. Kaip ir visi žinote, e, frakcijų koordinatoriai susitarė, kad Šis pranešimas, kuris yra susijęs su Europos parlamentu ir Lisabono sutarties nuostatų įgyvendinimu. Taigi buvo sutarta, kad e, kalbant apie tarp institucinę, tarp institucinę sąrangą tarp Europos tarybos ir komisijos, mes nusprendėme pasidalinti sritimis. Tokį sustarimą prieimėme ir mūsų kolega Lemasiur e, svarstys klausimus susijusius su santykiais su taryba. Jis labiausiai yra susipažinęs su šia sritimi. O kalbant bendriau, Traškovski Gualtieri pranešimas yra kalbama apie daugia pakopinius klausimus, apie skirtingus valdymo lygius Europos Sąjungoje. Galbūt vėliau bus parengtas pranešimas ir dėl nacionalinių parlamentų. Bet aš pats rengiu pranešimą apie Lisabono sutartį ir Europos parlamentą. Toks buvo pasiektas susitarimas tarp koordinatorių, žinoma, jis gali vėliau ir pasikeisti. Tačiau, kalbant bendrai, aš dėmesį sutelksiu į Europos parlamento santykius su komisija. Pirmas dalykas. Lisabonos sutartyje nėra labai daug plataus užmojų tikslų, kalbant apie parlamento vaid, e, santykius su komisija, tačiau parlamentas įgyjo konstitucinių institucinių galių ratifikavus Lisabonos sutartį. Ir, žinoma, parlamentas išsaugojo tam tikras galės ir įgyjo naujų galių po Lisabono sutarties įsigaliojimo. Ir jeigu jos būtų pritaikomos maksimaliai, tai parlamento galios yra žymiai išaugusios. Krizės akivaizdoje e, taryba taip pat bandė padidinti savo galias, o komisija atliko tarpininko vaidmenį. Parlamentasgi atsidūrė tarp dviejų skirtingų e, srovių. Parlamento galios pagal Lisabono sutartį išaugo, o Europos vadovų e, tarybos sutarties interpretavimo funkcijos taip pat pakito. Taigi tokia yra politinė e, ir ideologinė situacija ir, jo, ir jie aišku įtakojo mano pateikiamus pasiūlymus pranešime. Keletas dalykų apie praktinės naujoves. Komisijos pirmininkas turės atsižvelgti į Europos parlamento rinkimų rezultatus. Europos parlamentas turės išrinkti kandidatą. Mes nekalbame apie patvirtinimą. Taip pat atsirado ir kitas svarbus pasikeitimas - galimybė e, pašalinti komisiją. Nuo 79 metų buvo patvirtinta daug pranešimų, kuriuose buvo teigiama, kad komisijos vaidmų printas siekiant užtikrinti efektyvumą ir veiksmingumą. Bėgant metą, metams vyko ne vienas referendumas Airijoje, buvo vienas iš jų ir jo metu buvo nuspręsta keisti e, komisijos sudėti, atsižvelgiant į rotacinius principus, taip pat ir geopolitinės nuostatas. Ši mintis buvo atmesta taryboje iš karto. Buvo bandyta rasti kitokį sprendimą, atliepti e, Airijos žmonių lūkesčiams ir e, buvo nustatyta laikinoji tvarka, kuri šiuo metu taip pat yra taikoma. Taigi tokia yra pagrindinė situacija. Buvo du svarbus e, pokyčiai, kalbant apie komisijos veiklą. Akivaizdu, kad komisija prarado savo pozicijas Ir tai yra blogai žvelgiant iš e, federacinės pozicijos. Kalbu apie e, integracijos Europos Sąjungoje skatinimą, tačiau mes kalbame apie tai, kaip komisija yra skiriama arba sudaroma. Nepamirškime, kad parlamentas čia vaidina svarbu vaidmenį. Pagal Lisabonos sutartį parlamentas atlieka esminį vaidmenį ir mes detaliai turime svarstyti šį klausimą. Mes netrukus išbandysime naują sistemą nuo šių metų gegužės birželio mėnesių. Mes išbandysime Europos parlamento naujasias galias šioje srityje ir pamatysime, kokia, kokįgi svorį turi Europos parlamentas. Ir pusiausvyrą yra gan teigiama. Europos politinės partijos siūlo um, kandidatus dar iki rinkimų į komisijos pirmininką. Taip pat galime prisiminti parlamento 12 metų rezoliuciją, kurioje yra teigiama, kad komisijos nariai turi būti renkami demokratiškai, o tai sustiprina komisijos demokratinį legitimumą. Jeigu komisijos nariai nėra siūlomi iki rinkimų, tai tuomet taryba turi didesnę pasirinkimo laisvę Ir tai sustiprina ne tik demokratinį e, procesą. Mes taip pat e, matome, kad galimi komisijos nariai galėtų dalyvauti Europos parlamento e, rinkimuose. Ir tai yra gan teigiamas, pozityvus ir sveikintinas elementas. Taigi tai būtų galima apibūdinti kaip parakonstitucinės priemonės, kurių tikslas yra sustiprinti demokratinį legitimumą. Mes e, kalbame apie komisiją, apie demokratinį legitimumą. Daug kas mano, kad jį galima būtų sustiprinti dar labiau. Nežinau, kaip tą būtų galima padaryti, bet e, verta padiskutuoti. Daug kas kalba apie tai, kad reikėtų sumažinti komisijos e, vaidmenį Aš manau, kad e, šį klausimą reikės svarstyti kitą kartą, kai sutarties nuostatos bus pakeistos. Tačiau atsižvelgiant į dabar galiojančias sutartis ir atsižvelgiant į tai, kas yra kalbama Europos institucijų koridoriuose, yra galimybių judėti į priekį ir mes galime pradėti jau dabar šį darbą. Yra keletas pasiūlymų stiprinti parlamento vaidmenį rinkimų metu arba komisijos pirmininko skirimo atveju, kalbama apie parlamento daugumos būtinybę. Tvirtinant komisijos pirmininką taip pat kalbama apie santykių tarp parlamento ir komisijos stiprinimą. Reikia pabrėžti, kad čia esama įvairių variantų. Yra vienas įdomus pasiūlymas, jį reikėtų išsameu svarstyti. Pavyzdžiui, reikės visų parlamento narių daugumos, kad e, būtų galima padaryti pakeitimų komisijoje. Ir ne tik daugumos reikės, bet dviejų trečdalių daugumos. Kitai žodžiais tariant, aš kalbu apie paprastąją daugumą, kuri galėtų užtikrinti pakeitimus E, komisijoje. Yra rengiamas kitas pranešimas apie daugia pakopį valdymą, kuriame yra žiūrima į parlamento ir komisijos santykius. Ir pagal šią sistemą Europos parlamentas galės balsuoti dėl nepasitikėjimo, pavyzdžiui, vienu komisijos nariu. Ir tai galėtų leisti parlamentui atleisti visą komisiją. Aš pasisakyčiau prieš tokius balsavimus dėl nepasitikėjimo dėl vieno konkretaus komisijos nario. Aš esu prieš tai, nes mes turime patirties, daug patirties dėrybų metu. Ir turime pripažinti, kad esama silpnųjų pusių ir Europos parlamento darbe. Kartais parlamentas nelabai daug reikalauja, kalbant apie galių paskirstimą ir atskirimą. Tarsi mes būtume tarptautinio lygio dėrybininkai. Nėra tokios sistemos, kai parlamento nariai prisijungia prie dėrybininkų. Jie gali arba patvirtinti, arba atmesti atsižvelgiant į parlamento balsavimo rezultatus arba referendumų rezultatus. Ir aš nežinau, ar tai mums padėtų. Galbūt mano nuomonė yra mažum, mažumos nuomonė, bet e, nei, vienas, nei viena valstybė narė e, taip nedaro, nedalyvauja dėrybose. Galima dalyvauti mažose grupėse, laikantis parlamento suteiktų įgaliojimų. Bet e, iš esmės e, parlamentas vykdo ratifikavimo procesą. Europos parlamente viskas yra supainiota. Aš nemanau, kad mes parlamente sprendžiame, kas yra vienos ar kitos vyriausybės nariai ar komisijos nariai. Tai yra komisijos pirmininko prerogatyva. jeigu mes nuspręstume sukurti asamblėjos tipo vyriausybę, tai galėtume pereiti prie pasvarstymą apie Prancūzijos revoliuciją. Bet jeigu parlamentas jums spręsti, kas priklauso vyriausybė arba ne, tada gali kilti problemų. Jeigu parlamentas spręs, kas bus arba kas nebus vyriausybėje, tai parlamentas e, tiesiog nebegalės sekti komisijos veiklos. Pavyzdžiui, galėtume žiūrėti į Britanijos modelį, ten kabinetas vadovauja vyriausybei, priešingai nei asamblėje. Tai asamblėje vykdo tam tikras priežiūros funkcijas. Mm, pas mus yra e, proporcingo atstovavimo sistema, netokia kaip Junktinėje karalystėje. Ir žinoma, kad ta sistema yra fragmentuota, bet e, šiuo pavyzdžiu aš norėjau pademonstruoti, kad e, toks požiūris sumenkins vykdomasias galės. Mes galime vykdyti komisijos demokratinę priežiūrą ir reikia daugumos taisyklės, kad vykdomoji valdžia būtų nuimta. Bet aš nemanau, kad mes tiesiogiai turėtume kištis į kasdienį e, komisijos darbą. Ir kalbant apie komisijos narius ir balsavimą prieš juos, tai reikštų pernelik didelį kišimąsi į komisiją, ypač kai kalbame apie komisijos vykdomas tarptautinio pobūdžio dėrybos. Dar vienas dalykas. Šiuo metu mes susidurėme su viena problema. Nacionalinių parlamentų nariai kišasi į tarptautinės dėrybas. Pavyzdžiui, Angela Merkel nutraukė kartą dėrybas, kad įvyktų diskusijos Bundestagė ir po to vėl prasidėtų tarptautinės dėrybos. Ir iš esmės atrodo, kad nacionaliniai parlamentai ir asamblėjos visiškai kontroliuoja savo vyriausybių darbą ir niekas tokiuose dėrybose nelaimi. Vyriausybė, aišku, taip pat turi savo galių. Taigi šiame pranešime mes e, detaliai žiūrėsime į parlamento ir komisijos turimas galės, stengsime ištaisyti esamą padėtį. Kalbam, čia kalbėsime apie parlamento priežiūros galės ir apie teisėkuros galės bei teisėkuros iniciatyvos galių sustiprinimą. Tačiau mes neturėtume būti ta vyriausybė, asamblėjos tipo vyriausybė. kalbant apie vykdomosios valdžios autonomiją, būtų įdomu pažiūrėti, kogi buvo atsisakyta konstitucijos sutartyje. Ir aš čia kalbu apie komisijos pirmininko, komisijos narių pasirinkimą. Komisijos pirmininkas galėtų praš, kreiptis į valstybės narės prašydamas nominacijų ir tada galėtų iš jų pasirinkti. Tai užtikrintų lyčių lygybę, kas yra labai svarbu parlamentui, tai užtikrintų lyčių lygybę ir valstybės narės turėtų būti pluralistinės, teikdamos įvairių lyčių kandidatus Kitas dalykas - tai leistų geriau koordinuoti atskirus portfelius. Įsivaizduokite situaciją, kai komisijos pirmininkas skirsto portfelius vadovaudamasi pasiūlytų kandidatų įgūdžiais ir kompetencija. Labai sudėtinga, neturint tokių e, gairių komiteto, e, komisijos pirmininkui paskirsyti portfelius. Taigi viena galimybė, kuri yra gan rizikinga, yra stiprinti parlamentinį požiūrį. Kągi aš turiu omenyje? Aš turiu omenyje politinių partijų politinius gebėjimus nominuoti kandidatus Galime galbūt kalbėti apie Britanijos modelį, kai komisijos nariai ateis iš parlamento ir tada taps komisijos nariais išrinkti asmenys. Tada komisija turėtų turėti galios autonomiją. Ir aš atmeščiau atskirius balsavimus dėl nepasitikėjimo Man atrodo, kad tai būtų kišimasis į komisijos darbą, kuris trukdytų jos veiklai. Komisijos pirmininkas turėtų turėti galimybę iš trijų valstybių narių pasiūlytų kandidatų atsirinkti vieną. Ir tada galėtume numatyti taisyklę, pagal kurią Europos parlamentui būtų apibriešta Europos parlamento procedūra dėl e, nepasikeimo balsavimo tai būtų nepaprasta, o dviejų trečiųjų daugumą, kad nes, įneštume nestabilumą. Man atrodo, kad mes kalbame ne apie balsavimą dėl nepasikeimo, bet apie apkaltą, kai yra rimtų priežasčių parlamentui susitelkti ir, e, tarkime, nuversti vyriausybę, taip sakant. Reikėtų tada peiti nuo paprastosios daugumos iki dviejų trečiųjų daugumos, tai pagerintų padėti, mano nuomonė. Aš bandau lyginti Britanijos ir JAV modelius. Jeigu pasieisime į e, Britanijos modelį, tai 17-18 amžiuje buvo apkaltos modelis, e, bet tam reikėjo e, paprastos daugumos. Ir Jungtinėse valstijose dviejų trečiųjų modelis buvo išlaikytas apkaltai, tai reiškia, kad buvo kur kas sunkiau uh, E, surenkti apkaltos procedūrą ir tai tapo prezidentiniu modeliu. Mes tarsi sukurtume komisijos parlamento ašį, turėtume konstitucinį destinumą veiksmuose tarp komisijos ir parlamento ir tai reikštų, kad kitas polius politinės įtampos ir kitas politinės galios polius bus taryba. Ir jeigu šiandieną mums kyla susirūpinimas dėl to, kad e, neproporcingai ir netikėtai išaugo tarybos galios įgyvendinant Lisabono sutartį. Bet žinome, kad taip atsitiko dėl dviejų skirtingų priežasčių. Pirmiausia, dėl krizės, e, sutartyse nenumatyti daugelis mechanizmų ir šiandien tarp vyriausybinis metodas yra vyruojantis šioje srityje. Ir antras veiksmys gana skirtingas, tai yra maksimalistinis sutarčių interpretavimas, ką daro taryba. Galbūt tą buvo galima numatyti, tokių žmonių gal kaip ir aš, kurie galvoja apie e, pagrindų sustarimą tarp institucijų. Mes turime nuolatos E, žvelgti, atsitraukti ir sakyti, kad netai buvo, netoks buvo sumanimas, netgi turime pasižiūrėti į Romos sutartį, nes e, taryba žengė kol kas toliau, negu dėl ko buvo sutarta. E, šis e, rimtas trūknimas tebe egzistuoja. Taryba siekia didinti savo galės ir gali atsitikti taip, kad taryba sukels konstitucinį konfliktą tarp sąjungai stovaujančių institucijų. Jeigu ta ašis tarp komisijos ir parlamento bus išlaikyta vienoje pusėje ir kitoje pusėje e, liks ministrų taryba ir kurie stovauja valstybėms narioms. Ir tai e, tarsi sukuria atotrukį tarp šių dviejų struktūrų. Aš nenoriu pasakyti, kad toks parlamentinis požiūris yra netinkamas, bet jis gali sukelti institucinę šizofreniją, nes struktūros, kai kurios atstovauja valstybių narių interesams, bet jos turi būti vieningos struktūros dalis kai valstybėms atstovaujama, tai e, bus tarsi tokia niekam nepriklausanti orbita. Ir e, reikėtų galvoti apie vienodas sąlygas, e, pavyzdžiui, kaip kad veikia komisija parlamentas. Ir reikia galvoti, kokia gali būti alternatyva, jeigu mes renkamės parlamentinį kelią. Mes žinome, kad vykdomosios valdžios autonomija yra labai svarbus dalykas ir aš bandau akcentuoti tai. Jeigu norime, kad tas autonomiškumas būtų išlaikytas, jeigu norime, kad komisijos galios padidėtų ir jeigu norime nepamiršti tarybos o mes nenorime tos taikos, kuris prieštaros tarp tarybos ir parlamento. Mes matome šiandieną, kad yra pasiskirstimas tarp tų, kas atstovauja valstybių narių interesams ir tų, kurie teigia atstovauja Europos interesams valstybių narių. Mes galime apie tai kalbėti kartu, užuot e, žengiant labiau parlamentiniu keliu, gal, mes pasirinksime prezidentinį požiūrį, galvodami apie ES struktūras. Komisijos pirmininkas labiau primintų prezidentą, jau kad dabar. Ir dar galima pasakyti papildomai, kad labai svarbu paminėti tai. Dar vienas dalykas tarsi įvaizdis, bet kas gali būti naudingas. Gana sudėtinga yra taikyti e, vyriausybinių sistemų modelius, kuriuos pažįstame, galvodami apie valstybės narės, apie federalinės struktūras. Mes bandome taikyti tam tikrą e, hybridą, nes kalbam apie Europos Sąjungą. Europos Sąjunga yra valstybė, tai yra institucijų darinys. Kiekviena institucija e, turi politinė konstitucinė struktūra, kuri e, tam tikros institucijos atžvilgių yra unikali. Taigi neturime mes pagrindo, neturime konteksto, kuris vienytų tas visas institucijas, kad jos veiktų kaip vienas derinys. Dabar grįšiu prie skirtingų modelių. Žiūrime į ES valdymo modelį ir aš pasižiūrėjau į ryšius tarp parlamento ir komisijos. Ką aš pamačiau? Kolegos iš Prancūzijos tikriausiai bus patenkinti. Mes matome pusiau prezidentinį modelį. Ypač tuo metu, kai komisija yra renkama ar skiriama, bet taip pat, kai skiriami komisijos nariai, e, dalyvauja taryba ir parlamentas. E, taryba e, skiria kandidatą, o parlamentas turi jį patvirtinti. Tai yra panašu, kaip kad buvo anksčiau monarchinėse sistemose ir nėra labai skirtinga nuo Junktinės karalystės konstitucinės monarchijos. Turime aukšto lygio vykdomąją instituciją, kuri yra visiškai priklausoma nuo vadovų tarybos ir nuo parlamentų. ši keista sistema yra tarsi pusiau prezidentinis modelis, nors komisijos vadovas nėra valstybės vadovas tačiau tarybos vadovai gali būti laikomi kolegialiais valstybės vadovais. Taigi tai labiau primena pusiau prezidentinį modelį, negu kad e, galima būtų pagalvoti. Taryba turi e, galimybių įkaliu, įga, įtakoti komisiją ir komisijos vadovas dalyvauja tarybos sustikimuose. Mes žinome, kad taip yra kartais e, dėl to, kad jis pakviečiamas, kartais dėl to, kad nori dalyvauti, bet matome, kad jis turi vaidina vaidmenį ir įtaką tarybos sprendimams. Tai nėra nieko naujo ir tai nėra pirma sistema, kur veikia uh, kolegialus prezidentinis modelis. Kipre galioja toks modelis Čilėje. Panaši sistema veikia ne, ne tokia pat, bet panaši. Aš manau, kad mes turime alternatyvą prezidentiniam požiūriui, prezidentiniam modeliui. Mm, pagal šią alternatyvą galima tiesiogiai rinkti komisijos vadovą. Jeigu tai būtų, jeigu vyktų tiesioginiai prezident, e, komisijos vadovo rinkimai, tai toks modelis, kurį mes kūrėme, kai bus numatytas kandidatas į komisijos pirmininkus, kai kurį siūlo Europos partijos, jeigu mes turėtume tiesiog išrinktą komisijos pirmininką, jisai visai sistemai geriau atstovautų, negu kad siūlomi kandidatai. Tai gerbiami kolegos, šis Klausimas yra labai sudėtingas. Jeigu komisijos pirmininkas tiesiogiai renkamas, tuomet, jeigu tai būtų, tai tuomet Europos parlamentui būtų beveik neįmanoma komisijos vadovui paskelbti atkaltos. Aš nesu tikras dėl datų, tačiau Izraelija prezidentas buvo tiesiogiai išrinktas ir parlamentas paprastą ma mažumą bandė užtikrinti apkaltą, bet tai baigėsi visiška katastrofa. Noriu pasakyti, kad jeigu komisijos pirmininkas bus tiesiogiai renkamas, tai reikia sutaikyti su tuo, kad mūsų modelis bus labiau amerikietiškas negu kad dabar. Kokie, kokie būtų tos sistemos privalumai? Taryba tada imtųsi savo e, realaus vaidmens, tai yra aukštutiniai rūmai Ir Europos taryba su e, ministrų pirmininku arba tiesiog išrinktų komisijos vadovu sunkiai galės konkuruoti, bet mes turime labai būti atsargus, nesuplakti skirtingų dalykų, nes galėtume kalbėti apie, ne apie komisijos prezidentą, bet apie tarybos prezidentą arba pirmininką. Ir e, dėl to kyla problemų, kaip gali, pavyzdžiui, būti išrinktas tarybos prezidentas, tuo pačiu tai būtų išrinktas e, prancūzijos prezidentas. Tai jau būtų šaržas visos sistemos ir tai rodo, kad tai nėra praktiškai gyventinama e, sistema arba alternatyva. Dabar jeigu grįžtume prie pagrindinės struktūros, jeigu komisijos vadovas yra tiesiogiai išrinktas, būtų tiesiogiai renkamas, tai e, galime kalbėti apie dviejopo pobūdžio labai įdomias pasiekmes. Pirmosios pasiekmes. Pagal šią sistemą parlamentas neturėtų galimybės balsuoti dėl nepasikeimo, kuri jam leistų atstatydinti komisiją. Kitas dalykas, komisija taptų aukštutiniais rūmais ir tai laipsniškai uh, reikštų, kad, tai reikštų, kad laipsniškai sumažėtų ilgainiui jos vaidmuo. Tai būtų tarsi teisėkuros e, struktūra. Europos parlamentas turėtų daugiau teisėkuros galių, bet tai nieko naujo. JAV senatas turi daugiau galių teisėkuros prasme, negu kad kongresas. Yra pavyzdžių, kur aukštutiniai rūmai turi daugiau teisėklos galių negu žemieji rūmai, bet tai nebūtinai mums aktualu. Jeigu pasižiūrėsime į tai, kai skiriama į e, pirmininkus, į teisė, teisėjus, e, e, dažnai senatas turi daugiau galių negu kad kongresas. Tačiau Aš nemanau, kad tai reiškia, jog turime, turėsime gyventinti tam tikras pasiekmes. Nebūtinai tai reiškia, kad taryba nebeteks visiškai galių. Jeigu kas nors klauso mūsų iš tarybos, tai noriu pasakyti, kad tai reikštų, jog ilgainiui taryba taptų panaši į aukštutinius parlamento rūmus. Ir tai būtų toks nuoseklus požiūris, jeigu galvosime apie parlamentinį modelį. Aš asmeniškai galiu pasakyti, kad e, jeigu kalbėsime apie atskirus balsavimus dėl nepasitikėjimo, tai nebūtų toks e, susirūpinimą keliantis dalykas, net, nes bus griežtai, e, griežtas atskirimas tarp Europos komisijos ir parlamento. Aš nepasakau už tai, bet jeigu tai būtų, tai parlamentui būtų labai netinkama kištis į uh, komisijos darbą, reiškiant nepasitikėjimą atskiriems komisijos nariams. Bet vienas dalykas, ką galime užtikrinti, galvojant apie tai, ką galėtų daryti taryba ar parlamentas, komisijos narių skirimas. Turėtų vykti klausimai E, žinome, kad tai jau egzistuoja. 2004 metais e, jau turėjome atveju, kai e, kandidatas iš Italijos buvo atmestas, 9 metais iš Bulgarijos. Tai buvo balsavimas dėl nepasitikėjimo per klausimą buvo nuspręsta, kad tie žmonės, jų kandidatūros buvo atmesti po tų klausimų. Jeigu pasirinksime prezidentinį modelį, tai Galbūt e, tai ir nebus tai blogai. Ta mintis dėl balsavimo, dėl uh, nepasitikėjimų yra svarbus dalykas ir galbūt ne visuomet jis labai neigiamas. Prezidentinis modelis silpnina tarybą ir tam tikrą prasme ir parlamentą. Tačiau, jeigu atvirai, aš manau, kad taip viskas ir yra. Dar vienas dalykas. Aš trumpai jau apie jį užsiminiau, bet dabar detaliau. Konstituciniai santykiai tarp parlamento ir komisijos mums yra įdomus. Jeigu pasižiūrėsime iš išorės, jeigu pasižiūrėsime į tipologiją, valdymo sistemo egzistuojančios rūšys pagal konstitucinę teisę ir politinę teoriją apskritai. Jeigu pasižiūrėsime į komisijos uždarą struktūrą in camera, tai mes turėtume suteikti daugiau laisvės komisijos vadovui pasirinkti komisijos narius ir tą galima nesunkiai užtikrinti, jeigu komisijos, pavyzdžiui, vadovas galėtų rinktis iš trijų kandidatų. Bet kitas dalykas man kelia rimtą susirūpinimą ir visoje literatūroje apie tai kalbama. Nuo 79 metų aš jau minėjau tą kritinę datą, labai svarbią datą. Tai yra pernelyg didelis komisijos narių skaičius. Labai sunku užtikrinti lankstų vadovavimą, kuris e, būt, atitiktų administravimo principus, jeigu veikia, dirba 28 komisijos nariai. Mes šiandien galime pasakyti, kad matome, kai komisijos nariai atsakingi už tam tikras sritis ir kartais jos yra gigantiškos, yra tokių narių, o kai kurie komisijos nariai turi portfelius, kurie beveik tušti, beveik be turinio. Ir tai tarp valstybių narių kelia šiek tiek e, problemų. Galima pasakyti, kokie, jau kalbėsime problemas, Airijos problema e, dėl referendumo. Jeigu veikia 28 komisijos nariai, kaip galima pagerinti padėtį, kaip galima užtikrinti didesnį veiksmingumą. Ir užtikrinti visiems laikams lygybę tarp valstybių narių. Galbūt mintis tokia šiek tiek šventvagiška ir sunki suprasti, bet Aš galvoju, kad subalansuotas tai gali būti sprendimas problemos, e, kuris susijęs su komisijos veiksmingumu. Būtent kalbu apie tai. Reikia pasižiūrėti į Lisabonos sutartį, pagalvoti apie dviejų trečdalių daugumą. Ir tada galima pasakyti, kad visos valstybės narės turi turėti komisijos narį, tačiau kai komisija e, dirba, du trešdaliai komisarų neturės portfelio, vienas trešdalis turės. Tada tai visiškai atitiks Lisabonos e, sutarties nuostatas. Atvirkščiai, pastaiso vertėjai, du trešdaliai turėtų portfelių, o vienas trešdalis neturėtų. Ir tada e, kiekvienos keičiantis kadencijai pasikeistų tas trešdalis ir tai atitiktų geopolitinę e, sklaida šiaurė rytai, turtingesnės, e, netokios turtingos valstybės ir taip toliau ir panašiai. Labai sudėtinga yra sudaryti tokį sąrašą, bet jau mes esame e, sudėtingesnius dalykus sprendę, taigi man regis tai yra visai įmanoma. Reikia sakyti, du trešdėliai komisijos narių turės e, portfelį ir tokiu būdu bus užtikrintas veiksmingumas. 18 ar panašiai komisijos narių būtų, tai nebus tokia lengva struktūra, bet kur kas lengvesnė negu dabar, o kiti e, komisijos nariai dalyvaus posėdžiuose, bet kadangi jie neturės portfelio, tai turės laiko įsigilinti į tam tikras sritis, galės e, prisidėti prie kolegų darbų, dirb, užtikrinti didesnį veiksmingumą ir, pavyzdžiui, sekti ar atsižvelgimą valstybių narių interesus. Tai nėra tiesioginė. E, sritis, bet valstybės narės, kurių komisarai neturės portfelių, galėtų būti išklausytos e, priimant e, sprendimus, kurie susijęs su tomis šalimis. reikia užtikrinti, kad komisija būtų nepriklausoma ir stipri. Ir mes turime dabar uh, sureaguoti kažkaip, nes matome, kai, kai, kai kurių komisijos narių galios yra susilpnintos, bet kai kas ir nenori, kad komisijos vaidmuo sustiprėtų. Uh, nes ji nepakankamai stipri, kai kuriuose srityse nepakankamai nešališka, kai kuriuose srityse. Taigi toks yra kelias. Pirmiausia, reikėtų pasižiūrėti į pirmiausia komisijos vidinę struktūrą ir kai žiūrime į tai, ką matome, nepriklausomybė ir nešališkumas komisijos. tai nereiškia, kad valstybių narių atskiri interesai bus pamiršti. Atvirkščiai, visų valstybių narių teisės interesus bus atsižvelgta tie, kurie išmano šį klausimą, kurie parašė apie vykdomųjų struktūrų nešališkumą, ir objektivumą kalba apie tai, kad e, net ir atsižvelgiant į visus interesus, tos struktūros gali būti neutralios ir taip užtikrinama pusiausvyrą ir atsižvelgiama deramai į visų, visiems rūpimus klausimus kai e, komisarai be portfelių dalyvaus darbę, tą galima bus užtikrinti. Ir jeigu e, kalbėsime apie įtaką, tai tikrai e, galima bus pasigilinti komisijoje tą įtaką ir komisijos nariai be portfelio galėtų atlikti daug reprezentavimo uždavinių, komisarai dirba labai e, sunkiai savo sitise, bet turi atstovauti ir komisijai. Mes žinome, kad e, dažnai komisijos vicepirmininkai vyksta į skirtingas šalis, jie e, turi atlikti įvairių pareigų, kurios nebūtinai susijusios su jų kompetencija, bet turi imtis institucinio reprezentavimo keliaudami į skirtingas valstybės narės, o tą galėtų padaryti komisijos nariai be portfelio ir jie, kitaip tariant, gali, turės daugiau laiko ir tą galės daryti. Tai būtų vienas iš pasiūlymų. E, tai padaryti ir daryti skirtumą tarp komisarų su portfeliais ir be. Ir dar e, baigsiu, nes aš jau taip ir išsiplėšiau lyg. Aš norėčiau dar paminėti porą e, techninių dalykų, kuriuos reikia būtinai spręsti. Makro klausimai. Jie labai visiems yra svarbus arba įdomus, galima sakyti, jie tokie patrauklus ir reikia pasakyti, kad yra techninių klausimų, kurie susijęs tais makro klausimais. Tai yra susijęs su galių pasidalimų tarp parlamento ir komisijos ir taip pat tarybos, bet mes dabar apie tarybą nekalbame išsamei. Techninės detalės kartais yra viso reikalo esmė, o tie patrauklus e, makro klausimai yra, gali, gali būti prilyginti trojos arkliams. Aš jau, man regis, minėjau vieną dalyką, bet reiktų į tai dar pasigilinti. Tai yra tai, kaip komisija suvirškino arba interna, įtraukė į savo uh, vidinius dalykus Europos parlamento vaidmenį per tarptautinės dėrybas. Uh, Parlamentas gali e, atmesti arba pritarti sutarimams. Niekas dėl to nekėlė klausimo. Dėl SWIFT'o matėme precedentą ir mes jį atmetėme ir gerai pademonstravome Europos parlamento galės. Jis gali atmesti tarptautinius susitarimus, dėl kurių susidaryta. Taip pat reikia pagalvoti apie tai, kad parlamento nariai nori, turi įsitraukti visus tarptautinių dėrybų aspektus. Kalbant atvirai, tai yra neteisinga. Lydėti, dalyvauti yra vienas dalykas. Europos parlamentas turi galutinį žodį Taigi svarbu sekti dėrybas, lydėti, taip sakant, jas. Jeigu kalbėsime apie Džono uh, Loko mm, kūrinyje uh, minimas galės, e, tai galime sakyti, kad vargu ar nevykdomosios valdžios atstovai gali dėrėtis dėl tarptautinių susitarimų. Dėl šiandieno mes taip pat galėjome sustarimams arba pritarti, arba juos asmekti. Kai kas savo, kad parlamentas iš proceso buvo išstumtas, marginalizuotas. Tai, bet taip nebuvo. Ir Sviftas, ir sustarimai rodo, kad parlamentas gali stebėti iš šono, kaip vyksta darybos. Ir jeigu Europos parlamentas veiksmingai sugebėjo dirbti, gal labiau negu kuris kitas, pažiūrėjau, nacionalinis parlamentas, kad galėtų. Europos parlamentas, mano nuomonė, sugebėjo tarti savo žodį, nors ne visuomet tai daroma oficialiai, bet jis dalyvauja plačiau negu kad nacionaliniai parlamentai. Ir to nereikėtų kvestionuoti, kadangi dažnai nacionaliniai parlamentai e, negalvo apie tai, kas vyksta už valstybių sienų, o Europos parlamentas yra tarptautinio pobūdžio savasme. Ir Europos parlamentas kur kas daugiau e, dėmesio skiria platiems tarptautiniams susitarimams su trečiosiomis šalimis, taigi visai neokeisto, kad parlamentas nori dalyvauti, Europos parlamentas. Mes turime tarptautinių komitetų parlamente, jie to užsima ir mano nuomonė Europos parlamentas gali suvaidinti sąžiningo tarpininko vaidmenį daugelį diskusijų, ypač jeigu taryba ir komisija dalyvauja. Kitas klausimas, kaip reglamentuoti klausimus susijusius su tarp instituciniais susitarimais. E, kadencijos pradžioje buvo deramis dėl tarp institucinių susitarimo. Dabar reikia numatyti tvarkaraštį ir pasižiūrėti, ar galima kai ką patobulinti. Ar, pavyzdžiui, galime renkti klausimus dėl kandidatų į komisijos narius, bet mes turime apsibriežti pagrindinės gairias daugiau parlamentinio požiūrio, platesnis parla, prezidentinis požiūris, ar norime, kad būtų e, stiprinamas komisijos prezidentinis modelis ar ne kartais, jeigu, jeigu mes pasitvirtinsime prezidentinį modelį, tai kai kas kalbės, kad reikia stipresnės komisijos, bet mes turime labai aiškiai žinoti, ko norime. Nemanau, jog taryba iš tikrųjų pritartų mūsų uh, mąstysenai pagrindų sutarime. Jeigu taip atsitiktų, tai būtų mūsų didžiulis pasiekimas, bet manau, kad Europos taryba dažnai mm, siekia, kad tie sustarimai netektų galios ir šiaip yra gana atspari dėrybose dėl pagrindų sustarimų. Taip pat, kaip visi žinome, teisės reikalų komitete kai kurie kolegos šiam klausimui skiria daug dėmesio. Bet reikia kalbėti ir apie neformalius dalykus, e, pernelyg didelį netgi skubotumą Europos parlamente, norint pasiekti greitai sutarimus per pirmą svarstymą, rengiant neoficialius trišalius susitikimus ir panašiai. Labai dažnai Europos parlamentas pamiršta apie savo oficialius reikalavimus per procesą, siekdama susitikrinti greitų rezultatų dėrybose su komisija ir taryba. Ir bando apeiti oficialesnius trišalių sutikimų e, principus. Aš suprantu e, norą dirbti e, veiksmingiau, suprantu, kad patrauklus, neformalus formatas, bet pagalvokime, kur tai veda. Kartais e, svarstant teisės aktą viso proceso metu galima nukrypti į pernelyg didelį neformalumą. Aš žinau, kad Europos Sąjunga labai, lab, užtrunka labai ilgai, kol tai kol Europos Sąjungoje yra priimami sprendimai, bet pasižiūrėkime į Vokietijos sistemą, į Vokietijos administracinę teisėkuros procedūrą. Uh, 94-95 ir vėliau matėme tendenciją imtis kuo daugiau neformalių dėrybų, viskas spręsti neformaliai, o mes bandome sukurti tai, kas e, gali būti pavadinta neformaliu konstituciniu teisėkuros procesu, nukrypti nuo griežtų e, procedūrų, bet ar tokiu būdu neatsisakome savo priežios galių ir dėl to gali kilti problemų. Kolegoms gali tai nepatikti, bet manau, kad galbūt mes e, galėtume pakeisti plenarnės sesijos vaidmenį komitetų vaidmens, vaidmenių. Jeigu pranešimą atmeta plenarinė sesija, sakoma, kad komitete 20 balsų yra patvirtintas pranešimas ir kolegoms tai kelia susierzinimą. Manau, kad komitetų suverenumas ir galios, lyginant su plenarinė sesija, gali potencialiai mums taip pat sukelti problemų. Manau, jog turime būti kaip galima lankstesni, tačiau turėtume išlaikyti formalius procesus tam, kad užsitikrintume deramą priežios lygmenį. Dar vienas dalykas, mes turėtume peržiūrėti klausimų komisijai procedūrą. Komis, jie skundžiasi tikrai kyla problemų mums keliant klausimus. Įvairiose delegacijose dirba kolegų, kurie teikia šimtus klausimų, paprasčiausiai kopijuoja tos klausimus. Ir jie e, iš esmės kelia tuos pačius klausimus e, atskirų valstybių narių atžvilgių. Pasižiūrėkite į statistiką. Ir tai kainuoja Europos Sąjungai labai daug atsakymai į kiekvieną klausimą, kuris pateikiamas komisijai, kainuoja maždaug 5000 eurų. Man labai skaudu tai pripažinti, bet galimybė kelti klausimus komisijai turėtų būti kaip nors suvaldyta, nes e, dažnai mes e, trikdome procesą ir galbūt reikėtų kažkaip disciplinuotai į tai žiūrėti. Galbūt e, siekti džentelmeniško susitarimo, kad būtų galima kaip nors e, sureguliuoti šią problemą. Dar vienas dalykas. Teisėkuros iniciatyvų klausimas. Tai yra amžinas klausimas. Man atrodo, kad mes jau dažnai apie tai daugybę kartų esame kalbėję ir daug ką pasiekėme šioje sityje. Uh, sugebėjome užsitikrinti tam tikros įtakos, iniciatyvos teisę, prieš net komisijai pasinaudojant iniciatyvos teisę. Bet manau, kad parlamentui svarbu, kad iniciatyvos teisė sustiprėjo, yra nevaržoma. parlamento teisėkrus iniciatyvų sustiprimas nebūtinai yra labai gera vis tik tai mintis. Jūs gal teisingai sakote, kad komisijos silpnas vaidmuo, pavyzdžiui, jį įstrigusi tarp parlamento ir tarybos ir tai nėra naudinga. Ir jeigu ji išliks toje padėtyje, tai kels problemų tiek tarybai, tiek parlamentui. Bet jeigu mes sustiprintume komisijos vaidmenį, tai galbūt tuomet leistume jai pasinaudoti visomis teisėkros iniciatyvos teisėmis ir galbūt mes susilpninume savo teisėkros iniciatyvą. Dar vienas dalykas - kompetencijų gyventinimas. Lisabonų startis tai sustiprino. Manau, kad yra svarbu užtikrinti skirtumą tarp e, vykdomųjų ir deleguotojų aktų, kad niekas tuo nemanipuliuotų. Mes matome dabar, kad sistemiškai e, piknaudžiaujama šią priemonę tarybos pirmiausiai pusėje ir parlamento vaidmuo, jos, jo priežiūros galių užtikrinimas tampa vis sudėtingesniu vykdomieji ir deleguoti aktai tarsi suplakami tarybos prašymo. Manau, kad mintis, jog mes turėtume galvoti tik apie deleguotosius aktus ir galvoti, kad, kad tai yra tarsi vienintelė išeitis. Reikia į tai iš naujo pasižiūrėti, nes Italijos panaši sistema yra. Mes turime labai atsargiai žiūrėti į tai, kas yra esminga, esminės svarbos ir kaip naudoti tą kriterijų atskiriant vykdomuosius ir deleguotojusius aktus. Tačiau jeigu mes deleguotusius aktus kontroliuotume veiksmingiau, galbūt pasitelkdami sutarties 190 straipsnį ir įvairias kitas egzistuojančias nuostatas, pavyzdžiui, saistančias instrukcijas pagrindų reglamente, kur būtų aiškiai pasakyta, kada komisija gali ir kada negali patvirtinti deleguotosius aktus ir panašiai. Ir manau, kad Europos parlamentas ir kitos struktūros galėtų būti įtrauktos rengiant deleguotosius aktus. Visi šie klausimai yra milžiniški, visų jų neišspręsime, tačiau aš norėjau priminti jums, kas man aktualiausia. Dabar mano užduotis bus e, sutelkti visų kolegų pastabas, manau, kad jos bus labai naudingos ir tikrai jūs galite mane pataisyti, ištaisyti klaidas, trūkumus ir galbūt man padėsite pagalvoti, kokia turėtų būti gairė kryptis man rengiant pirmąjį projektą. Ačiū, ponai Rončeliui. Jūs čia skaitė tikrą paskaitą apie Europos konstitucinę teisę. Mes išgirdome įvairiausius e, šios temos aspektus. Labai jums dėkui ir ponas Daf norėtų pirmiausia paprašyti žodžio. Aš taip pat norėčiau padėkoti ponui Randžel ir taip pat vertėjams už gerą darbą. Manau, kad mums reikia elgtis atsargiai ir stengtis, kiek įmanoma, labiau išsaugoti e, tikslų komiteto mandatą atsižvelgiant į e, sutarties nuostatas. E, jisai gali būti tikrai platus ir e, Ir čia kyla tikrai ke, keletas labai svarbių konstitucinių klausimų. Ir pranešėjas daugelį iš jų minėjo, tačiau manau, kad mums reikės parengti tokį pranešimą, kuris e, bus naudingas kitos kadencijos parlamentui. Kalbant apie sutarties keitimo procesą. Mums reikia elgtis labai drausmingai. mums nereikėtų užmiršti, kad parlamentas e, remiasi būtent Lisabonos sutarties nuostatomis ir pagal jas dirba. Ir savo naujomis galiomis jisai puikiai naudojasi, patirdamas tikrai nemenkos sėkmės. Kalbant apie komisijos narių skirimą, mes e, žinome, kokią įtaką daro sutarties po pakeitimai komisijos pirmininko rinkimų procedūrai e, prieš jie imant veikti praktikoje. Ir tai nėra tiesiog politinių frakcijų ar partijų pajėgumų klausimas, e, gyveninant jų funkcijas šiame procese, bet ir klausimas susijęs su tuo, ar komisijos pirmininkas renk, jį renkant ir jį suteikiant jam didesnį legitimumą pagal parlamento ir tarybos įsitikinimus ir pritarimą pajėgs įtakoti visos kolegijos skirimą daug plačiau ir išsameu, negu tai buvo įmanoma praeityje. Aš, aš esu labai suinteresuotas E, ponio Randželio pasiūlymu toliau nagrinėti komisijos struktūrą ir parlamento gebėjimus organizuojant e, ar nu, e, darant įtaką geresniai komisijos struktūrai. Tačiau aš pats asmeniškai E, tikiu, e, manau tuo, kad e, kad tai, ką paskelbė Spinelį grupė, yra teisingai pasakyta. Tai yra, kad ateityje visai netrukus komisijos nariai negalės būti e, deleguojami iš kiekvienos valstybės narės. Ir aš manau, kad yra neteisinga stengtis e, versti tarybą, prisimti atsakomybę, e, taikant, taikyti valstybių narių skirtų komisijos narių rotaciją. Aš manau, kad tai nebus veiksminga sistema. Ir greičiausiai ji neturėtų būti taikoma. Tačiau tai yra tikrai svarbus klausimas, kadangi yra akivaizdu, jog institucijos, kurioms labiausiai, blogiausiai įtaką daro Lisabono sutartis, yra būtent komisija, kadangi jos galios susilpnėjo, ypač jos santykiuose su Europos vadovų taryba. Jų... Iš esmės Europos Sąjunga e, turėtų būti suinteresuota to, kad mes kažkaip tai pakeistume e, komisijos struktūrą iš tokios, kokia ji yra dabar, į e, tikrai protingą, tinkamą, e, tarsi pusiau parlamentinę e, vykdomąją instituciją. E, Tačiau, žinoma, nuo to prikl tai priklauso ir nuo to, kaip parlamentas pats elgesi ir kaip jisai dirbs. Ir puiku, kad e, pranešėjas minėjo šių rūmų komitetus, jų santykių su plenariniu e, plenarinė struktūra, taip pat darbo metodus. Ir aš manau, kad reikėtų taip pat panagrinėti mūsų trialogų procedūrų efektyvumą Manau, kad mums reikėtų stengtis padaryti tam tikrų pakeitimų, e, kalbant apie komisijos e, darbo tikrinimą ir kontrolę e, per sustarimų struktūrą, mechanizmą. Taip pat mums reikia stengtis į šią bendro susitarimo struktūrą įtraukti ir tarybą. Ir taip pat ir kalbant apie komisijos darbo programos, e, pritarimą ar nepritarimą komisijos darbo programai. Tad aš manau, šios, šios procesus reikia įtraukti tarybą, ar jie to norėtų ar ne. Taip pat mums reikėtų išsiaiškinti e, parlamento pirmininko vaidmenį dalyvaujant tarybos, Europos vadovų tarybos susitikimuose. Šį klausimą reikia gerai išnagrinėti ir aš norėčiau pabrėžti parlamento mandato e, reikšmės, reikšmę, kalbant apie e, tyrimų komisiją, darbą būtent tyrimų komisijoje. Ir taip pat kalbant apie politinių partijų statuto vykdymą. Manau, kad e, politinių partijų demokratiškumo stoka e, reiškia mūsų visų rūmų silpnumą. Tad mums reikia renkti tokį tinkamą pagrindą, kad tolesni parlamento, kita, kita parlamento kadencijoje dirbę, dirb, dirbsantis e, kolegos galėtų lengviau dirbti. Na, aš tiek norėjau pasakyti šiuo momentu. Grazie, onorevole Daf, onorevole Moreira. Ačiū, ponui Daf. Dabar ponas Moreira. Obrigado, Obrigado presidente. Ačiū, ponė pirmininkė. Visų pirma, norėčiau padėkoti pranešėjui už tai, kad jis taip išsamei mums pristatė konstitucinius komisijos ir parlamento ryšio aspektus. Man kyla klausimas, ar nereikėtų dar griežčiau žiūrėti į įgaliojimus skiriamus šio, šio pranešėjo autoriui, kadangi tai, ką reikia daryti mums, tai yra vertinti Lisabonos e, sutarties nuostatų įtaką e, santykiams tarp komisijos ir, e, ir tarp parlamento. Ir klausiu savęs, ar yra tikslinga, nepriklausomai nuo to, ar mes pritarime pranešėjui ar ne. Taigi, ar tikslinga užduoti tikrai plačius, labai reikšmingus klausimus apie sąjungos konstitucinę struktūrą ateityje. Ar dabar tam yra tinkamas momentas? Man būtų primtiniau, jeigu mes labiau susitelktume į tokį klausimą. Jau darėme viską, ką galėjome, kad išsiaiškintume Lisabono sutarties daromus įtak, įtaką mūsų tarp instituciniams santykiams, ypač tarp, su komisija, teisėkuros rytyje, tarptautinių santykių, sutarčių vykdymo sutartyje, taip pat politikos, įvairių politikos ryčių. E, įvairiose politikos rytise. Ir man tai yra labai svarbus klausimas. Ką dar reikėtų e, labiau panalizuoti, e, svarstant santykių su komisija, ar galbūt reikėtų patobulinti tarp institucinių susitarimą, kuris šiaip jau yra jau pakankamas, ar nereikėtų įvertinti, ar ten yra kokiu nors trūkumu, turime išsiaiškinti, ką jau esame nuveikę ir, kaip jau sakiau, jeigu rasime kokiu nors spragų, turime ieškoti sprendimų, kaip jas užpildyti. Todėl man labai svarbios trys rytis - teisėkuros sritis, kur akivaizdu, jog mes e, gerokai sustiprinome savo vaidmenį, išplėtėme savo galimybės e, pateikti savo pasiūlymus ir nuorodas komisijai, kokią linkme norime eiti. Komisiją skatiname e, renkti iniciatyvas, tai yra tikrai didelis pasiekimas. Manau, kad įprastinė teisėkuros procedūra buvo tikrai didelis žingsnis į priekį. Nu, kalbant apie, kalbant apie sistemą ir konkrečias procedūras, man daugiau abejonių kyla dėl to, ko mums pavyko pasiekti, kalbant apie deleguotusius aktus ir gyvendinimo aktus. Čia aš išvelgiu daugiau problemų. Turime teisyną, kuris turi būti E, atitinkamai pakoreguotas pagal Lisabonos sutartį ir būtent kalbant apie e, gyvenimo aktus, mums dar daug ką reikia tobulinti. E, praėjus ketveriems metams po Lisabonos sutarties įsigaliojimo komisija prisima atsakomybę, tačiau ta atsakomybė tenka ir mums ir kol kas sistema nėra tobula. Deja, ne. Dar nežinau, ar pasisakyčiau už mažiau deleguotųjų aktų, kad būtų geresnė sistema. Galbūt greičiau esu linkęs sakyti atvirkščiai. Mums, žinoma, nereikėtų savo teisėkuros darbo perkrauti įvairiausiomis korekcijomis ir pataisimais. Teisėkuros erdvė, kurią mes turime, būtų pernelyg perkrauta, sudėtinga ir e, tikrai yra geriau e, perduoti tam tikrus įgaliojimus komisijai. Pavyzdžiui, kai svarstėme e, medicinos prietaisų klausimą, mes taip gilinomės įvairiausias detalės, kad tar, kartais tapdavo sudėtinga suprasti. Daugelis kolegų net nežinojo, apie ką balsuoja, Pripažinkime. Žinoma, politiniai aspektai, kaip teisingai sakė panas Ranželis, yra tai, kas priklauso mūsų sryčiai, tačiau kalbant apie įgyvendinamą tikrovę, praktinį taikymą, visa tai turi būti perleista komisijai. Ir panašu, kad dabar yra tokia tendencija, jog mes labai nepasitikime komisija ir deleguotaisiais aktais. Tačiau aš neklausau tokių skeptiškų nuomonių. Mes turime sustelkti į savo uždavinius, turime labai intensyviai svarstyti vairius didžiuosius politinius e, klausimus, nes tam mes turime tikrai didelės ir plačias galės. Tai buvo nustatyta institucinėje sustarime institucinėme. Ir kalbant apie gyvendinimo aktus, manau, mano nuomonė yra priešinga. Čia mes esame pernelyg draugiški pernelyg nuolaidus, čia atsivėrė nemaža spraga, ypač norma, norma, normavimo srityje. Tuo buvo pasinaudota ir manau, kad čia mes turėtume grįžčiau imti dirbti. Ir pašalinti tas nenuseklumus ir trūkumus teisėkuros srityje. Taip pat ir komitologijos kontekste mums reikia elgtis atsargiau. Manau, kad daugelis komitetų dirba pernelyg pasyviai, pas, pasikliaudami komisiją, komisijos kontrolės uždaviniais. Aš manau, kad mums reikia čia daug griežčiau elgtis. Mes dar turime labai daug ką nuveikti. Kalbant apie tos aktus ir jų įgyvendinimą. Ir kuriuose konkrečiose srityse turėtume elgtis greičiau, kuriuose atlaidžiau ir daugiau pasikliauti komisiją. Juk ne, vykdant teisėkuros procesą negalime e, toliau dirbti taip, kad plenarinių sesijų metu balsuojame vardiniu būdu dėl įvairiausių smulkmenų ir smulkiausių detalių. To nedaro ir nacionaliniai parlamentai. Dešimtis, šimtai įvairiausių teisėkuros detalių yra svarstami ir, ir dėl jų yra balsuojama plenariniuose posėdžiuose ir tai yra grinas laiko švaistimas. Žinoma, plenarinių posėdžių metu salė labai užsipildo ir tai toks vaizdas yra tikrai gražesnis visuomenėje. Ir galbūt e, verta visuomeniai žinoti apie tai, kad mes, va, ar, kaip mes svarstome, pavyzdžiui, avių vilnos kokybės detalės ar panašiai. Tačiau man atrodo, kad visi tie dalykai, tos smulkmenos, jos turėtų būti svarstamos komitetuose. Tarptautiniai susitarimai. Pranešėjas minėjo svarbiausius su, su šias rytimis susijusius dalykus. Lisabono sutartis suteikė parlamentui naujas naujas galės, naujus įgaliojimus, kalbant apie tarptautinius sustarimus. Jiems turi pritarti parlamentas, tai yra nauja gale, gale spręsti kartu su kitomis institucijomis. Dėrybų metu parlamentas įgyja svertų daryti įtaką komisijai. Anksčiau taip nebuvo. Dar tris kritinius dalykus paminėjo pranešėjas, pavyzdžiui, SWIFT klausimą. Po pirmosios redakcijos prieimimo antrojus, antrasis SWIFT susitarimas buvo įtakotas ir lybe komiteto. Mes netgi keliavome į Vašingtoną, kad kartu dėrėtumėmės dėl šio susitarimo pritariant komisijai. Taigi ir taryba, ir parlamentas tiesiogiai dalyvavo e, darybose. Tačiau vis tiek sutinku su pranešėju, kad iš principo tokios situacijos turėtų būti išimtinės. Tas SWIFT susitarimas iš tiesų buvo išimtinė situacija. Prekybos susitarimas Kolumbija ir Peru ir jo ratifikavimas, dėl kurio parlamentas sudėrėjo kompromisą dėl e, tarptautinio vienšališko kompromiso e, derantis su Peru. Abi šios šalis įsipareigojo e, prisimti tam tikros prisimti tam tikras pareigas ir parlamentas galiausiai sutiko e, sudaryti tokį sutarimą. Tačiau tai yra išimtiniai atvejai, kuriuose parlamentas imasi lyderio vaidmens. Aš manau, kad kalbant apie tokius tarptautinius sustarimus, mūsų patirtis yra tikrai nemenka ir mes sėkmingai iki šiol dirbome ir mūsų darbo e, pasiskirstimas buvo teisingas, mes e, esame nuolat informuojami, vykdome stebėseną Netgi, ko gero, geriau negu kai kurie nacionaliniai parlamentai. Juk dažnai būna taip, kad nacionaliniuose parlamentuose tokie susitarimai tiesiog padedami ant stalo ir yra greitai už juos balsuojama, jie yra prastumiami labai staigiai. Pas mus yra kitaip. Manau, kad tuo mes tikrai galime didžiuotis šioje kadencijoje. Tarptautiniai prekybos susitarimai parodo, jog mes tikrai įgyvendinome labai gerus principus. Tačiau yra viena problema, kurios negalime ignoruoti. Tarp, pas, tarp rybų pabaigos ir tokių susitarimų įsigaliojimo praeina per nelik daug laiko - 3, 4, 5 metai. Kodėl? Nes po dėrybų susitarimas atkeliauja į parlamentą, tuomet visus metus yra svarstomas ir tvirtinamas, ratifikuojamas. Ir po to viską išanalizuoja, pus, pusę metų analizuoja teisės tarnyba ir tada šis sutarimas keliauja per visas ES valstybės, ypač priekybos srityje tai yra tikrai ne, netoleruotina. Laukti trejus ketverius metus, kol sustarimas ratifikuojamas, reikėtų pamastyti, ar nevertėtų tokių sustarimų, e, leisti tokiems sustarimams įsigalioti laikinų pagrindų, nes viskas užtrunka per nelik ilgai. Ir tai yra problema. politinė komisijos kontrolė. Mano paskutinysis pasisakymo punktas. Beje, mes turime gerinti savo diskusijas, jos turi tapti labiau politinėmis plenarinių posėdžių metu. Esame įgyję naujuosius tikrinimo įgaliojimus, kalbant apie komisijos kontrolę ir čia turime darbą gerokai pagerinti, sutinku su pranešėju. Dar vienas aspektas. Tai, ką minėjo kolega Daf. Mm, kol kas ES parlamentarizmas ne pasistumėjo į priekį. Prezidentializmas, kaip kolega Ronžel sakė, taip pat ne visai. Taigi nematėme jokių pokyčių į gerąją pusę. Ir tiesą sakant, man atrodo, jog tai ir nebus įmanoma, jeigu Europos politinės partijos neįgys daugiau didesnio vaidmens, jeigu ne, nepajus poreikio būti matomesnės. Tik to tada mes negalėsime pasinaudoti mūsų įgaliojimais suteiktais per Lisabonos sutartį. Ir sutinku su tuo, ką pasakė šio klausimu ponas Ranželė. Ačiū Jums, ponė Mareira, už pasisakymą kuris, mano nuomonė, yra labai naudingas šiuose svarbiose diskusijose. Dabar ponas Šolts. Tanka, prezident. Ačiū, ponė pirmininkė. Pradėsiu nuo tos vietos, kurioje baigė kolega Daf. Jisai pasakė, jog labai dideliu susidomėjimu skaitys ir analizuos pranešėjo pateiktą pranešimą, raštišką pranešimą, visą tą dokumentą ir aš sutinku su juo, kai mes turėsime patį dokumentą ir turėsime diskutuoti apie jį labai aktyviai, svarstydami tuos įvairiausius klausimus, kurius minėjo pranešėjas ir aš labai jam už tai dėkingas. Ir tuo pat metu taps aišku, jog mes turime daug politiškiau žvelgti į šiuos klausimus ir aš pasistengsiu atkreipti jūsų dėmesį į porą dalykų, kurie mano nuomonė yra labai reikšmingi, esminiai. Jeigu šiame pranešime turės būti išanalizuota mūsų patirtis po Lisabono sutarties įsigaliojimo, ir mūsų tolesni veiksmai kitoje kadencijoje. Aš manau, kad mes, mūsų tas e, požiūris ir mūsų pasvarstymai turėtų atspindėti dabartinės nuotaikas Europoje, euroskepticizmą, Europos Sąjung, kritiką ES atžvilgių. Tai yra nuolat e, kylančios temos ir e, rinkimai gegužės mėnesį parodys, kad jeigu mes nesugebėsime atsakyti tuos esminius klausimus, kaip ta e, Europos Sąjunga gali veikti pagal naują konstitucinę sistemą, kad būtų realios problemos, žmonių kasdienės problemos sprendžiamos veiksmingai, tuomet tai bus didžiulė problema. Aš manau, kad tai yra ta esminė politinė šio pranešimo dimensiją. Nenorėčiau, kad šis pranešimas tiesiog e, nagrinėtų tam tikrų mechanizmų, santykio tarp komisijos ir parlamento mechanizmų funkcijas. Ne, mes turime e, nuolat akcentuoti tai, jog e, santykiai tarp parlamento ir tarybos ir taip pat komisijos nėra geri. Taryba nenori, kad parlamentas sustiprintų savo pozicijas. Kodėl ne? Todėl, kad atskirų nacionalinių valstybių e, galios, reng, e, derantis, ieškant kompromisų, ger, parodo, jog taryba, e, tai yra pačios tos valstybės narės, gali prastumti savo poziciją, gali pasiekti savo. O jeigu mes norime kad mūsų galios taptų realesnės, kad stipresnės, mes turime parodyti drąsą ir aiškintis toliau santyki tarp parlamento ir tarybos, ir parlamento ir komisijos be tokio esminio išsiaiškinimo, santykių išsiaiškinimo, bet kokie pakeitimai bus tik tai kosmetiniai. Ir tad galbūt pateiksime vieną kitą atskirą pasiūlymą, galbūt kažkas truputį bus pakoreguota, tačiau esminių dalykų neišspręsime. Kita svarbi tema, kurią norėčiau paminėti, viskas, ką pasakė kolegos dėl atskirų dalykų, pavyzdžiui, dėl realios komisijos kontrolės kurią vykdo parlamentas. Kaip konkrečiai tai turėjo atrodyti, sutinku su profesoriu Moreira, kad mums kontrolės kontekste reikia daryti daug daugiau, tačiau tai reiškia, jog mums reikia teisėkuros įgaliojimų, tai yra iniciatyvos teisės dėl esminių klausimų e, kurie yra ypatingai svarbus Europos Sąjungai, kuriuose dar reikia daugą išspręsti mums Nereikia iniciatyvos teisės sprendžiant vieną ar kitą kažkokią specifinį klausimėlį. Ne, mums reikia iš esmės spręsti pačius reikšmingiausius klausimus. Ir po to jau, aišku, prisidės ir tos detalės, kaip pasiskirstis politinės svoris tarp atskirų frakcijų ir, ir parlamento narių. Ir dabar aš pereinu prie trečiojo punkto, tai yra parlamento narių vaidmuo ir frakcijų vaidmuo turi būti išsaugotas ir sustiprintas. Mes turėtume uh, e, nesitelks, nesikoncentruoti vien tik tai į komitetų darbą. Mūsų par parlamentas turi turėti realias galės demonstruoti tarybai, kokie yra tolesni mūsų keliai, kokią linkmę mes turime eiti. Ir aš manau, kad čia mes neišvengsime atskirų frakcijų ir atskirų parlamento narių e, įsikišimo. Mums E, be abejo, reikės paramos ir iš savo tarnybų, e, tačiau tai yra labai svarbus darbas, kuris susijęs beje ir su deleguotų aktų, ir su įgyvendinimo aktų klausimu. Taip pat kaip e, turėtų būti apibrieštas komitetų vaidmo ir panašiai. Tačiau galų gale vis, nu, vis, visa tai priklauso nuo to, kaip atrodo mūsų struktūros politinis pasiskirstimas ir svoriai, svoris. Ir paskutinis dalykas, man atrodo, kad labai svarbu pasvarstyti, kaip parlamentas diskutuoja, svarsto e, politinius svarbius, politinius klausimus susijusius su ES, tačiau neužmirždamas žvelgti į real, realią e, politinę e, kasdienybę, į mūsų piliečių poreikius. Mes turime gerai išsiaiškinti, už ką tiksliai esame atsakingi ir kaip visko galime pasiekti. Jeigu bus aiškiai išsi, išsiaiškinta, kokios yra tarybos e, galios, kokie jos įgaliojimai, kokia jos kompetencija, kokia mūsų kompetencija, ką gali arba ko negali valstybės narės ir panašiai. Tuomet viskas bus aiškiau ir mes patys nebeturėsime bijoti, kad iš mūsų bus atimtos vienos ar kitos kompetencijos ar įgaliojimai. Mes turime žinoti tiksliai, kas, kokie klausimai turi būti svarstomi regioninių lygmenių, nacionalinių lygmenių ir kurie turi būti būtinai nagrinėjami ES lygiu. Taigi tas lygmenų aiškus atskirimas yra labai svarbus klausimas, kuris turėtų būti įtrauktas galbūt ir į šį pranešimą vertinant e, mūsų patyrimą derantis dėl SWIFT ir kitų sustarimų ir panašiai. kalbant apie tarptautinius susitarimus, mes e, turėtume paprastinti sprendimų prieimimo struktūras. Tai yra laikas, apie kurį mes čia kalbėjome, kuris e, praeina, yra išvaistomas tarp, e, praeina tarp dėrybų užbaigimo ir sustarimų įsigaliojimo, yra tikrai pernelyg ilgas. Ir e, dažnai būna taip, kad vienas ar kitas susitarimas įsigalioja, ir, e, pavyzdžiui, vienoje kadencijoje ir tik tai kitoje kadencijoje ima realiai veikti. Ir tai tikrai nenaudinga mūsų piliečiams. Tokios yra mūsų konkrečiai komiteto užduotis. Tai yra demokratijos stiprinimas. E, geras Lisabonos sutarties išanalizavimas spragų ieškojimas ir tų spragų užpildymas. Šiuo pranešimu reikėtų iškelti reikalavimą ir galbūt lūkesti tai, kas yra surašyta tarp institucinėme susitarime, e, nepalikti to tik tai tik vieno šito aspekto, kuris yra vienintelis, vienas iš daugelio mūsų darbo aspektų. Mums reikia apsvarstyti ir kitas mūsų galės ir kitus mūsų e, įgaliojimus. Ačiū, ponas Brons, ačiū. Kalbėsiu labai trumpai. Mane labai sudomino pono Rangel e, pristatymas ir diskusija apie pirmininko tiesioginius ir netiesioginius rinkimus. Iš tiesų labai kūrybingas sprendimas netiesioginiai komisijos pirmininko rinkimai yra įmanomi nekeičiant sutarties, susitariant Europos politinėms partijoms dėl komisijos pirmininko. Visą tai skamba gan paprastai. Man tiesiog įdomu, ar buvo atlikti kažkokie tyrimai, rodantis, kad rinkėjai e, pritars e, kvietimui balsuoti už Europos politinės partijas. vadovaujantis pasirinktais komisijos narių pasiūlymais. Aš manau, kad jie verčiau balsuotų už nacionalinės partijas. Tiesioginiai komisijos pirmininko rinkimai reikalautų sutarties pakeitimo, tačiau reikėtų ir dar šio to. Ar yra įrodymų, rodančių, kad gan didelė rinkėjų dalis žino pakankamai apie komisijos arba komisijos pirmininko uh, vaidmenį. Arba ar jie žino apskritai, kad toks asmuo egzistuoja. Reikia, kad būtų balsuojama racionaliai, jeigu būtų atskirai renkamas komisijos pirmininkas artimiausių metų, tai e, rinkėjų aktyvumas būtų labai e, mažas, nes jie nežinotų, už ką balsuoti ir net neteitų į rinkimus. Ir dar vienas dalykas. Lisabonos sutartis išplėtė Europos parlamento vaidmenį, teisėkuros atliekamą parlamento vaidmenį ir daugelis tą giria. Tačiau e, būtų gerai, jeigu nariai žinotų, už ką balsuoja. Jūs prisimenate, kai vienas kovo mėnesį mūsų pirmininko pavaduotojas Olpo, ponas Papastamkos, pirmininkas Šulcas gan atvirai pasakė, kad parlamentarai turi labai daug balsuoti, dokumentų, dėl kurių balsuojama ir ne visuomet gal žino, dėl ko konkrečiai balsuoja. Taigi mes turime savęs klausti, kodėl taip yra. E, todėl, kad pakeitimai yra pateikiami paskutinę minutę. Taigi padėjėjai konsultuojasi su parlamento nariais dieną prieš ir galiausiai likus dviem valandom iki balsavimo viskas vėl pasikeičia. Ir reikia pasakyti, kad tai vyksta ne tik plenarinėme posėdėje, bet ir mūsų komitete. Rytinėje e, sesijoje, kuri vyko per pastarąją plenarinę sesiją, mes išvakarėse iki maždaug pusės devinių laukiame, kol pasirodys balsavimo sąrašas, bet jis nepasirodė ir mes išsiskirstėme. Ir aš supratau, kad jis pasirodė tik be 15.12. Mes kitą rytą komitete turėjom susitikti ir išsiaiškinti, kaip balsuoti. Taigi reikėjo įdėti labai daug pastangų, kol buvo parengtas e, balsavimo sąrašas. Aš dabar neminėsiu konkrečių e, pavardžių, bet aš pastebėjau, kad vienas kolega pasiūlė labai daug pakeitimų, bet nebalsavo už juos. Man labai būtų įdomu sužinoti, kodėl. Todėl, kad jis turbūt net pažino savo paties pateiktų pakeitimų. Aš dabar nekartosiu savo požiūrio dėl Europos parlamento, esate juos nekartą girdėję, bet kalbant apie balsavimą bet kuriame parlamente, Jie turėtų būti racionalūs ir reikėtų balsuoti turint informacijos konkrečiais klausimais. Ir dažnai būna, kad vienas frakcijos kolega rodo, kuriems kolegoms kaip balsuoti, pritarti ar atmesti. Ir ar tai rodo, kad parlamentarai nežino, ką daryti, jie tiesiog vadovaujasi tuo, kas yra rodoma. Aš esu pavydėtinoje E, padėtyje, niekam nepriklausau, esu nepriklausomas, bet e, sudėtinga yra klausytis diskusijų ir dalyvauti diskusijose. Negali būti vienoje viet, dviejose vietose vienu metu, taigi aš greitai konsultuosiu su savo padėjėjais, kurie stebia visą situaciją. Tačiau tai nėra patenkinama padėtis. Ačiū. Ačiū. Nematau, kad būtų norinčių pasisakyti. Ponas Randžel, gal norėtumėte sureaguoti į išsakytas pastamas? Aš norėčiau labai trumpai sureaguoti į išsakytas nuomonės. Viena idėja, kurią išsakė kolega Moreira e, dėl šio pranešimo apimties mandato. Aš manau, kad kolega Šolts yra teisus. Jeigu mūsų tikslas parengti dar vieną konstitucinių reikalų komiteto pranešimą, tai gerai. Tai nekelia jokių problemų. Bet jei mes kalbame tik apie administracinio pobūdžio pranešimus, tai tą galėtų padaryti administracinio aparato žmogus. Tam nereikia e, politiko. Jeigu kalbame apie deleguotusius aktus arba įgyvendinimo aktus, apie parlamento priežiūros vaidmenį, tai žinoma reikia pagalvoti apie politinės viso to pasiekmes. Mes turime kelti šios klausimus labai atsakingai. Mes dirbame ne tik administracinį darbą, mes siekime pakeisti sistemą, o toks pakeitimas turės politinio pobūdžio pasiekmių. Taigi mano tikslas yra apžvelgti Lisabonos sutartį. Lisabonos sutartis figuruoja ir pranešimo pavadinime. Ir aš tikrai neatsisakysiu teisės įvertinti situaciją politinę prasme ir konstitucinę prasme. Ir žiūrėsiu Lisabonos sutartį iš šios pusės. Žmonės nesitikė iš mūsų, kad mes išdėstysime administracinius pokyčius, juos visus paminėsime. Ne. Akivaizdu. Žinoma, ir toks darbas turi būti atliekamas, tačiau Mums kur kas svarbiau yra vadovautis makro perspektyva ir pažvelgti į platesnį e, vaizdą, nes, nesileidžiant į smulkės detalės. Todėl aš pasirinkau tokį požiūrį, rengdama savo pranešimą. Mes čia matome tam tikrą judėjimą tarp bendra pakopio valdymo. Aš kalbu apie pranešimą dėl santykių su taryba. Mano pranešimas yra skirtas santykiams su komisija aptarti. Taigi, jeigu mes sustelksime į smulkės detalės, tai nebematysime bendro vaizdo ir pasiekmių. Vienas pranešimas bus skirtas tarybai, kitas daugelypiam valdymui, o dar vienas bus e, administracinis pranešimas, kuriame yra tiesiog peržiūrima, kokius pakeitimus atnešė Lisabono sutarties įsigaliojimas. Taigi parlamentas turėtų žvelgti plačiau, matyti bendrą didelį vaizdą. Ir aš norėčiau padėkoti ponui Moreira už jo išsakytas mintis. Ponas Moreira yra teisus, sakydamas, kad teisėkuros klausimus reikėtų atskirti nuo administracinių ir techninių klausimų. Taip, sutinku, tačiau tai dar nereiškia, kad mums nereikia plataus vaizdo matyti. Būtent dėl to aš taip plačiai kalbėjau. E, apsiriboti tik vienu dalyku būtų neteisinga. Dabar sugrįžti norėčiau prie pono DAF. Iš esmės mes sutarėme dėl deleguotojų ir įgyvendinamųjų aktų. Aš pritariu tam, kas buvo pasakyta. Aš kalbėjau apie esmingumo teoriją ir tą paminėjau. Jeigu politikos formavimas vykdomas e, pasitelkiant deleguotusius aktus, tam turi būti konkreti priežastis. Aš nesakau, kad e, parlamentas nesirūpi, tai, nesirūpina tam tikrais klausimais. Mes taip turime kontrolės e, funkciją, bet mes turime užtikrinti pusiausvirą. Ir dėl to aš iškėliau tą politinio, politinį aspektą ir asamblėjos tipo vyriausybė. Jeigu parlamentas pradės uh, reguliuoti atskiras detalės, tai bus vykdomas administracinis darbas, o ne politinis teisėkuros darbas. Todėl mes turime atskirti šias dvi funkcijas. Ir turime suprasti tokių pokyčių pasiekmes. Frakcijoje mes jau diskutavome šiais klausimais. Ponas Daf ir ponas Moreira iškėlė dar vieną klausimą susijusi su politiniais klausimais. Dėl parlamento pirmininko. Apie tai klaus, e, kalbama įvairiomis progomis. Atrodo, kad galios yra visiškai supainiotos ir pokyčiai būtų naudingi. Įžanginėje savo kalboje aš kalbėjau apie jungtinės karalystės e, situaciją. Pas musgi būtų taip, kad būtų parlamentas be vyriausybės o, o tai būtų labai keista sandara. Bet aš esu įsitikinęs, kad tie pasikeitimai yra naudingi. Tačiau mes negalime pamiršti ir principų, dėl kurių buvo padaryti tokie pakeitimai. Pavyzdžiui, parlamento pirmininkas dalyvauja svarbiose renginiuose, taip, tai tokiu būdu atstovauja parlamentą, tai yra labai svarbi rolė, tačiau jeigu parlamentas būtų tikra teisėkuros institucija atliekanti e, tam tikras e, funkcijas e, tarptautiniuose sustarimuose, tai reikia laikytis tokių funkcijų ir tai yra labai svarbu. Tačiau šitie pokyčiai yra svarbus, tačiau dar kol kas nepakankami. E, kitas dalykas e, - politinių partijų įstatymas. Keli kolegos paminėjo šį klausimą. Daugelis sakys, kad šis įstatymas yra nepakankamas. Aš atvirai galiu pasakyti, kad jis net neša tiek daug naudos. Galbūt jis pasiteisins per artėjančius rinkimus manau, kad nepasiteisins ir EPP frakcija su kolegomis yra pateikusi ne vieną pakeitimą, kad padėtis pasikeistų. Kitas dalykas. Aš nežinau, ar tai bus naudinga parlamentui, žvelgiant į ilgalaikę perspektyvą. Aš turiu menyje, kokį poveikį tai gali padaryti mūsų santykiams su komisija. Nežinau, kaip tiksliai viskas pasikeis, ar bus neigiamai paveiktos komisijos turimos galios. Bet mes bandome sukurti tam tikrą struktūrą savo konstitucinėme modelyje ir mums reikia tiksliai žinoti, kokie elementai tą infrastruktūrą sudaro. Dar norėčiau atsakyti ponui Šolts. Aš sutinku, kad politiniai ir konstituciniai klausimai turi būti labai aiškiai nustatyti prieš darant tolesnę pažangą. O dabar, ponui e, Brons, ar jūs buvote parlamento Britanijoje narys? Taip, tai ir matosi, nes jeigu būtumėte buvę Britanijos parlamento nariu, būtumėte žinojo, kaip viskas veikia. Mes labai daug skundų ir nusiskundimų girdėjome apie Europos parlamento darbą, bet turbūt žinote, kad skundžiamas ir e, dėl Junktinės karalystės parlamento darbo. E, ponas Foksas apie tai yra kalbėjęs. Gal reikėtų kartais nuvykti į Westminsterį ir pažiūrėti, kaip ten dirbama. Uh, Jungtinės, jeigu sakoma, kad Junktinės karalystės parlamentas atspindi demokratiją, tai galima atvykti į Europos parlamentą ir pasižiūrėti, kaip mes dirbame dar vienas dalykas ponui Moreirai. Buvo kalbama apie parlamentinį požiūrį ir reikia pasakyti vieną labai aiškų dalyką. Kalbant apie didelių šalių ir regionų, e, didelės šalis ir regionus, jie turi Jie turi prezidentinio e, tipo valdymą. E, mes kalbame taip pat ir apie parlamentinį e, modelį, kuris galėtų būti prasmingesnis mums dėl Europos kaip regiono įvairovės didesnės tai būtų įmanoma, tačiau patirtis rodo, kad prezidentinis modelis e, geriausiai veikia. Mes matome daug pavyzdžių Indijoje, Junktinėje karalystėje ir kitur. Mes žinome, kad prezidentinis modelis geriausiai veikia didel, dideliuose regionuose. Aš nebūtinai tokią poziciją ginsiu savo pranešime, bet e, kalbant apie komisijos pirmininko rinkimą, ponas Brons pasisakė ir jis sakė, kad jeigu pirmininkas renkamas netiesiogiai, tai tiksliai nežinosi, kokie yra kandidatai, kas yra pirmininkas. E, pono Bronso nuomonė, rinkėjai visiškai nieko nežino, nežino, kas vyksta. Aš manau, kad mes turime pasirinkti, mes turime pasakyti, kad komisijos pirmininkas egzistuoja, Mes turime nuspręsti, ar piliečiams suteiksime galimybę daryti įtaką per savo e, parlamentus arba per prezidencinio tipo rinkimus. Žodži, kitai žodžiai tariant, e, mes turime suteikti piliečiams galimybę. Kitu atveju paleidžiame bet kokią kontrolę. Nesvarbu, ar žmonės žino, kad yra komisijos pirmininkas ar ne, toks vis tiek egzistuoja. Ir mes esame technokratai, bet turime įtraukti rinkėjus į rinkimus. Aš tikiu, kad daug kas nežino, kas yra komisijos pirmininkas, tačiau jeigu rinkimai bus tiesiogiai, žmonės pradės domėtis tuo. Jungtinėse valstijose, noriu pabrėžti, jungtinėse valstijose tai galėtų būti geras mūsų konstitucijos pagrindas, Daug e, rinkėjų nebalsuoja prezidento rinkimuose, jiems tai nerūpia. Ir jų valstijos yra kur kas homogeniškesnės nei kad e, Europa. Ir tai nebūtinai reiškia, kad e, JAV prezidentui stinga legitimumo, ne. Iš tiesų, prezidentą Junktinėse valstijose remia didelė dalis rinkėjų. Nesvarbu, iš kur yra prezidentas, svarbu, ką jis veikia. Ir čia, tai, čia pas mus taip pat turėtų būti taip pat. Žmonės sako, kad rinkėjus labiau domina nacionaliniai klausimai. Taip, tai tiesa ir, ir tai gerai, tačiau reikia įtraukti rinkėjus į visą šį procesą, nes tai yra demokratijos neatsiejama dalis. Ir kalbant apie komisijos pirmininką, aš pasisakyčiau už demokratinį komisijos pirmininko rinkimą. Kaip tai padaryti, viskas priklausys nuo rinkėjų. Aš žinau, kad daug kas pasisakytų už komisijos pirmininko pareigų panaikinimą apskritai. Tiek aš norėjau atsakyti ponui Brons naudodamasis šią galimybę, o į kitus klausimus aš manau, kad jau pakankamai atsakiau. Aš, ponė pirmininkė, apgalvosiu visus pasisakymus, visas mintis ir pasirenk, parengsiu naują pranešimą. Dėkuoju. Aš esu tikras, kad užduotis labai sudėtinga, bet galvokime apie tvarkaraštį ir jeigu norime dalyvauti šiame projekte, įsijungti iki kadencijos pabaigos, tai įsivaizduokime, ką turite dar atlikti. Man atrodo, kad e, gruodžio 17 dieną bus svarstomas šis klausimas, paskui sausio 23 ir vasario 11. Komitete balsuosime, o 14 metais kovo mėnesį balsuosime per plenarinę sesiją. Jeigu daugiau neturite pastabų, tai eikime prie kito klausimo. Negalime spręsti pono Messerschmidt klausimo šiandieną, nes jo nėra. Tuomet jums sutiko, siūlyčiau pereiti prie septintojo punkto. Kaip žinia, aš esu pranešėjęs, tai yra 202 straipsnio penktos dalies E, darbo tvarkos taisyklių e, nuostatų taikymo dėl apsilankimų informacijos rinkimo. Ir jeigu jūs sutinkate, balsuosime rytoj ryte dėl šio klausimo. Tai yra gana paprastas dalykas. Peticijų komitetas paprašė, kad būtų išaiškinta taisyklė dėl E, peticijų komiteto pranešimų susijusių su informaciniais vizitais, kai vykstama į tam tikrą šalį ar kitur, norint įsiaiškinti, kokia yra padėtis dėl tam tikro klausimo. Dažnai e, tai yra daroma piliečiams e, paprašius peticijų keliu. Pagal 202 taisyklę jos penktą dalį sakoma, kad tos misijos skirtos patvirtinti faktams, um, išsiaiškinti padėtį, tai gali būti pataita vykstanti valstybę narę ar regioną, iš kurio atkeliauja kompeticija ir paskui rengiama ataskaita pranešimas, tą daro uh, vizite dalyvavę asmenys ir paskui šis, ši ataskaita tvirtinama peticijų komiteto vadovo. Dėl, kodėl reikia interpretuoti šio, šią taisyklę? Po susitikimo vieno Galicijoje misijos dalyviai nesusitarė dėl e, ataskaitos turinio. Komitetas nesugebėjo taip pat išspręsti šio klausimo. Peticijų komiteto pirmininkas siūlė taikyti 52 taisyklę, tačiau ji susijusi su kita sritimi, tai yra iniciatyvų klausimų. Šiandieną mes kalbame apie konkrečios procedūros išdavą, kuri susijusi su peticijų komitetu. Tai yra ataskaita, kuri pateikiama galiausiai parlamento vadovui. Pagal taisyklę numeris 202 galima mm, sakyti, kad misijos dalyviai rengia ataskaitą ir ten nekalbama apie balsavimą e, šiuo klausimu. Ir e, teis, teisės tarnybos mums e, pateikė išvadas ir mes matome, kad turi būti sutarimas dėl to, kas įvyko misijos metu ir delegacijos misijos dalyviai visi turi tam pritarti. Jeigu taip nėra, tai ataskaitoje tai turi atsispindėti ir turėtų taip pat pabaigoje vis tiek būtų pasiektas tam tikras konsensusas, turi būti paaiškinta, kas atsitiko ir komitetas turi patvirtinti ataskaitą ir tai turi būti patvirtinta ta ataskaita daugumos pagrindu. Tokia yra teisės tarnybos išvada. Ir taip pat numatyta išimtis, pavyzdžiui, pirmininkas sako, kad galima ataskaitą pateikti pakeitimus, bet kuriuo atveju rengiamas balsavimas Ir jeigu taip neįvyksta, komitetas nepatvirtina ataskaitos ir ji nepateikiama parlamento pirmininkui. Mano nuomonė yra išdėstyta, e, ji pateikta tarp jūsų dokumentų. Tik norėčiau dar pasitaisyti dėl kai ko pabaigoje. Jeigu aš teisingai prisimenu, aš sakau, kad informacinės misijos arba apsilankymai pirmiausiai turėtų peticijų komitetui pateikti būtiną informaciją tam, kad būtų galima įvertinti peticiją. Ir e, ataskaita renkia būtent misijos ar vizito dalyviai, dėl to jie turi susitarti, pasiekti konsensusą dėl turinio. Jeigu konsensuso nėra, tuomet reikia atspindėti tas e, skirtingas nuomonės ir bet kuriuo atveju peticijų komitetas rengia vieną balsavimą dėl ataskaitos, nebent pirmininkas leistų pateikti pakeitimus e, dėl tam tikrų e, ataskaitų e, klausimų pagal 50. O 52 taisyklė nenumato tiesiogiai ar netiesiogiai nukrypti nuo šios procedūros. Jeigu konsensusas nėra pasiekiamas, Ir jeigu peticijų komitetas nepatvirtina ataskaitos, tai tuomet ji yra neperduodama. Ir aš norėčiau išbraukti žodžius angliškam tekste in absence of consensus of participants. Reikėtų išbraukti tos žodžius, jeigu dalyviai nesusitarė, nepasiekia konsensuso. Ir palikti viską kaip kad yra. Paprasčiausiai pasakykime, jeigu komitetas nepatvirtinamas, jeigu komitete nepatvirtinama ataskaita, tuomet ji neperduodama parlamento pirmininkui. Ar kas nors norite sureaguoti? E, ką tik pristačiau Jums e, pakeitimą ir rytoj ryte dėl to klausimo balsuosime. Matau, kad vienas kolega nori sureaguoti. Ponas Brons. Pone Petrovič dar. Labai ačiū, gerbiamas pirmininkė. Labai trumpai, kadangi labai ilgai kalbėjome apie prieš tai buvusį klausimą. Aš esu šešėlinė pranešėja ir sveikinu jūsų nuomonę, kuri numato uh, 202 taisyklės interpretavimą. Visiškai teisingai tai susijęs su turiniu. E, turiniu nereikia dalyvių konsensuso ir dėl to negalime teikti pakeitimų, nes tai susijęs su faktais, kuriuos išdėsto vizitų dalyviai. Todėl visiškai pritariu jūsų argumentuoti, kuri išdėsita paaiškiname rašte, gerbiamas pirmininkė. Konsensusą galima palengvinti, jeigu e, numatoma galimybė misijos dalyviams išreikšti skirtingas nuomonės ir tuos skirtumus aiškiai galima išdėstyti nuomonėje. Mano nuomonė, ši E, galimybė e, reiškia, kad peticijų komitetas gaus išsame informaciją apie atskirų misijos dalyvių pastebėjimus ir e, tokiu būdu mes dirbsime pagal 202 taisyklę, tai yra, kad peticijų komitetas turėtų gauti visą išsame informaciją. Ir jūs kalbate, kad taikant daugumos taisyklę negalima balsuoti. Tokiu būdu e, negaus peticijų komitetas visos informacijos. Jūs kaip pranešėjas parengėte pareiškimą ir taip pat aiškiai išdėstėte pasiūlyto interpretavimo principus. Tačiau aš norėčiau dar pasakyti, kad pritariu jūsų išdėstai nuomonė. Dabar ponas Brons. Aš jau radau pats atsakymą į savo klausimą. Gerai, jeigu niekas nebenori prašyti žodžio, balsuosime rytoj. ir baigiu šios dienos komiteto posėdį. Tik priminsiu Jums porą svarbių dalykų. Rytoj iš ryto įvyks koordinatorių posėdis 9 val. o 9.45 prasidės komiteto posėdis. Po pietų įvyks e, mano minėtas seminaras. Tai labai svarbus renginys kuriame e, diskutuosime su pilietinės visuomenės, vairių religinių bendruomenių atstovais, e, nereliginių organizacijų atstovais. E, mums, e, kad sustiprintume, kad pasiaiškinsime, kaip reikėtų sustiprinti ES vaidmenį rengiantis artimiesiams rinkimams. Dėkoju.